dass äh, Frau Andrula Vassilio, die vormalige Gesundheit. Sveika atvykusi ponė Vasilijų, buvusi sveikatos reikalų komisarė. Ji šį kartą gaus naują portfelį. Ponas Baroso, komisijos pirmininkas, jos paprašė užsiimti mūsų visus dominančiomis problemomis, o būtent švietimu, kultūra, daugia kalbystė, E, jaunimo reikalais. Norėčiau kolegoms priminti, kad turime tam tikras gairias numatytas klausimams. Parlamentas sprendžia apie e, būsimusius komisarus, apie jų kompetenciją, apie jų e, kompetenciją ir asmeninės savybės bei žiūri, kaip jie moka bendrauti. Pone komisarė atsakė į penkis klausimus raštu užduotus, visus tuos klausimus savo dokumentų rinkiniuose turite. Taip pat galite susipažinti e, ir su jos e, kurikuliumbytė. Viskas bus organizuojama taip. Dešimt minučių pakalbės ponė Vasilijų, tada Kultūros komiteto koordinatoriai galės užduoti klausimus. Ponas Zorni jo nėra, tad jį pakeičia ponas Mr. Schmidt, o kitų parlamento narių taip pat paprašysiu pasisakyti. Buvo paskirstytas kalbėjimo laikas tarp įvairių frakcijų ir tą žinote. Viskas vyksta pagal tam tikrą sistemą. Mes vėliau suteiksime žodį komisijos, e, tai yra socialinių reikalų komiteto e, atstovams žodį. Tas komitetas yra labai susidomėję šiais klausimais, kadangi jie yra susidomėję švietimu. Tuomet pasisakys pramonės ir mokslinių tyrimų atstov, komiteto atstovas, o pabaigoje ponė Vasilijų pasakys savo galutinės pastabas. Jos pasisakymas neturės viršyti penkių minučių. Min, minutė klausimui, dvi minutės komisariai atsakymui, o po to dar galimybę užduoti papildomą klausimą ir minutę papildomam komisarės atsakymui. Turėčiau priminti Jums, kad turime būti labai budrus. Klausimai turi būti trumpi. Aš būsiu labai griežta, kaip ir kiti kolegos, kurie pirmininkavo klausimuose. Taigi būsiu labai griežta, jeigu kalbėsite per ilgai. Brangus kolegos, taip pat norėčiau labai padėkoti vertėjams. Dabar yra verčiama į visas oficialiasias ES kalbas. Dar norėčiau pasakyti, ne, atsiprašau, pasakysiu vėliau. O dabar žodis jums, ponė Vasilijų, jūsų įžanginė kalba. Έντιμα μέλη, οι ακροάσεις των υποψηφίων επιτρόπων ενώπιον του Κοινοβουλίου. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbėmiai nariai. Šis klausimas yra demokratijos išraiška. Aš esu Kipro atstovė ir jaučiuosi labai pagerbta, kad galiu net antrą kartą dalyvauti šiame procese, procedūroje. Aš jau dirbusi su komisare atsakinga už sveikatą ir dabar labai džiaugiuosi, kad pirmininkas Baroso manęs paprašė imtis švietimo kultūros, daugiakalbystės ir jaunimo reikalų. Tai yra sritis, kuri gali mus priartinti prie piliečių dar labiau ir padėti jiems pasirinkti ateities iššūkiams. Pirmiausia, norėčiau pakalbėti Jums apie tam tikrus asmeninius potyrius. Kaip aš įsivaizduoju, pirmiausia, apie ką turėtų būti mano darbas. Prieš keletą mėnesių mane nustebino diskusija, kurią girdėjau per radiją tarp uh, E, vidurinės e, mokyklos mokinių tarp e, iš Kipro ir Suomijos. Jie pradėjo gyvendinti bendrą projektą pagal komisijos komenijus programą ir labai buvo entuziastingai nusiteikę apie, dėl tos programos ir jie kalbėjo, kaip jiem leidžia suprasti ne tai, kas juos skiria, bet ir kas suartina. Aišku, tai yra e, geras dalykas Europos kontekste. Ir aš kaip suprantu, tų mokinių susitikimas buvo labai geras pavyzdys iš to, ką galima padaryti, kad galėtume pasiekti savo tikslų. Aš ketinu dirbti glaudžiai, bendradarbiaudama su jumis ir galvoju apie tokius savo prioritetus. Pirmiausia, pagerinti žmonių įgūdžius, pagerinti prieigą prie švietimo ir mokymo, daug dėmesio skirti konkretiems įgūdžiams, kurie atitinka dabartinius mūsų rinkos poreikius, ypač galvojant apie ekonomikos krizę. Taip pat norėčiau, kad, lengviem, kad jauniems žmonėms būtų lengviau judėti iš vienos šalies į kitą, kad atsirastų jiems daugiau galimybių ir taip pat norėčiau sukurti aplinką, kuri uh, skatintų kultūrą ir kūrybiškumą. Mes turime konkuruoti sėkmingai naujame pasaulyje ir dėl to mums reikia išjudinti kompetenciją švietime, moksliniuose tyrimuose ir inovacijose. Mes taip pat turime užtikrinti uh, E, aukštos kvalifikacijos darbus ateityje ir tokiu būdu tą mes turime gerinti švietimo kokybę. Aukštasis mokslas yra esminis dalykas. Mes žinome, kad daug pasiekta pagal Bolonijos procesą, tačiau mūsų universitetų nepakankamai yra tarp geriausių pasaulio universitetų. Profesinis mokymas, taip pat suaugusiųjų mokymas turi būti modernizuoti. Mes taip pat turime sustiprinti mokytojų mokymą, kadangi gerų mokytoj, geri mokytojai yra svarbiausias e, sėkmės laidas mokiniams. Naujoji ekon, ekonomika turi duoti naudos vienodai visiems. Mes turime galvoti, kaip pereiti prie žalesnės žinių visuomenės. Ir tai reiškia, kad mums reikia e, padėti vienam iš šešių žmonių, kurie pernelyg anksti palieka mokyklą, vienam iš, penkio, iš penkių penkiolikmečių, kurie vos vos moka skaityti ir 80 milijonų žmonių, kurie bando išgyventi turėdami tik tai pačius e, paprasčiausius įgūdžius. Geriausias būdas kurti Europą yra didinant investicijas į švietimą ir užtikrinant e, galimybę įgauti naujų įgūdžių po krizės. Jūsų parama užtikrinant Europos biudžeto išteklius e, švietimui ir mokymui yra esminis dalykas. Čia reikia taip pat užtikrinti nacionalinių vyriausybių, regioninių valdžios institucijų ir privataus sektoriaus paramą. Tai bus svarbus iššūkis mums visiems. Pasiūlytoji ES 2020 strategija numato esminį vaidmenį švietimui ir mokymui. Tai yra geresnių įgūdžių varikliai, kurie turėtų galėtų prisidėti prie tvaraus žiniomis pagrinsto augimo Europoje. Aš e, keti, daug dėmesio ketinu skirti Europos inovacijų ir technologijų institucijai, Marie Curie veiksmams ir Erasmus Mundus programai, kad būtų galima suaktyvinti ir modernizuoti aukštąjį mokymą ir sudaryti sąlygas moksliniams tyrimams ir studijoms. Aš taip pat ketinu su jumis kalbėti apie, kalbėti apie taip, kaip ketinu padėti Europos inovacijų ir technologijų institutui išaukti ir tapti lyderiu Europos žiniomis pagristos ateityje žiniomis pagristoje ateityje. Marie Curie veiksmai turi sustiprinti mūsų pastangas Ir mes turime e, taip pat dirbti, e, siekiant užtikrinti geresnę prieigą prie šios programos mokslininkams, studentams ir darbuotojams. Mes turime užtikrinti kompetenciją ir perkelti tuos dalykus į inovaciją. Dar vienas svarbus dalykas yra nauja iniciatyva Judus jaunimas. Mūsų programa rodo, kad uh, mobilumas mokantis yra labai svarbus dalykas įgyjant gilesnius įgūdžius ir atveriant žmonių protus kitų kultūroms. Mūsų tikslas yra visiems Europos jaunuoliams pasiūlyti kai ką, nežiūrint jų profesijos pasirinktos. Mes norim jiems suteikti galimybės įgyti asmeninių įgūdžių, darbo įgūdžių. Kiti besimokantieji, ypač mokytojai, taip pat turėtų galimybės išlošti iš mobilumo kur kas e, plačiau negu dabar. Mano tikslas yra sukurti būsimą struktūrą judaus jaunimo sistemai. Ir aš tą pasiūlysiu kaip galima greičiau. Kaip pasakė pirmininkas Baroso savo politikos gairėse, ši nauja iniciatyva yra labai svarbi, ji užtikrins daugia kultūrį dialogą ir e, daugia kalbė mokymasi. Ir taip pat turėsime palaikyti kūrybiškumą ir inovacijas. Reikės tam visą Europos pramonės, kultūros ir kūrybos potencialą išlaisvinti. Žalioji knyga leis nustatyti nacionalinius ir Europos veiksmus, kurie suteiks galimybę Europos kuriejams geriau save išreikšti. Aš taip pat tikiuosi, kad bus, kai bus patvirtinta nauja komisija, bus pristatyta m, mm, e, Europos prekės ženklo patvirtinimas. Eldo, atsiprašau. Ir tokiu būdu bus galima labiau, bus labiau galima matyti tai, kas įkūnė Europos idealus. Europa yra daug daugiau negu politinis ar ekonominis projektas. Šis projektas siekia sustiprinti ir apsaugoti mūsų kultūrinę įvairovę. Taip pat labai norėčiau pasidžiaugti, kad pirmininkas papildė portfelį su e, medija programa. Šios medija programos konkretizuoja Europos įsipareigojimą, kuris yra toks senas šioje srityje. Europos veikimas turėtų remtis Europos kultūrinę įvairovę, e, e, konkurencing, konkurencingumu ir aš norėčiau pasiremti mūsų pasiekimais, mūsų technologijomis. Labai atidžiai žiūrėsiu, kad Europos kinas geriau galėtų pasiekti pasaulį. Mūsų tikslas turėtų būti skatinti kultūrinę ir kalbinę įvairovę. Ši kultūrinė įvairovė labai didelė. Tas yra būdinga Europai ir mes tuo išsiskiriame pasaulyje ir tą turime rodyti pasauliui. Mes turime tvirtą teisinį pagrindą UNESCO, mes įvedame kultūrinius prioritetus ir kitose politikos rytise. Aš manau, kad mes galime padaryti dar daugiau, ypatingai kalbant apie autorių teisės, kur reikia užtikrinti e, pusiausvyrą tarp gero e, atlyginimo mokamo autoriams ir geresnės prieigos prie kultūros. Aš tikiuosi, kad šioje srityje labai glaudžiai bendradarbiausiu su kolegomis komisarais, kad bendrausime e, New Digital Agenda srityje, remsiu daugia kalbystę ir e, kalbų įvairovę bei kalbų mokymasi, kuris yra e, vienas iš pagrindinių e, mūsų busimųjų tautų e, laimės pagrindų. Atsiprašau, sako pirmininkė, buvau jūs perspėjusi, kad neviršytumėte skirto laiko. Dabar kultūros komiteto atstovai. Minutė ir nedaugiau klausimui. Ponas Skurė. Labai ačiū. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti jūs, ponė Vasilijų atvykusią čia ir norėčiau pasigilinti į tuos aspektus, kuriuos čia palėtėte. Aš pabandysiu šiek tiek geriau suprasti, apie kągi čia eina kalba šioje naujoje programoje. E, skirtoje jaunimui. Galbūt reikėtų padaryti čia sąsąją su kita programa - veikiantis jaunimas, kuri jau veikia E, kuri labai paskatino mainus jaunimą Europoje. Taip kad norėčiau išsiaiškinti, kokioje, kokias priemonės šioje srityje tikitės pasitelkti, kad ta programa būtų dar efektyvesnė, ypatingai kalbant apie savano, savanorių veiklą 2011 metų perspektyvoje, 2011 metų, e, kurie yra paskelbti savanorių metais. E, laikiausi savo nustatyto kalbos laiko. Dėkoju. Na, Youth on the Move programa yra tikrai labai įdomi programa. Ir ankstesnėje kadencijoje, dirbdama taip pat ir dabar, besiruošdama šiam sustikimui, pamačiau, kad egzistuoja labai daug programų, skirtingų daug pavadinimų. Tad tikrai tai gali būti painu eiliniams piliečiams, taip pat ir jauniems žmonėm, kurie nori pasinaudoti programomis. Ir kai mes panalizavom tą Youth on the Move iniciatyvą, kuri buvo renkta kartu su jumis ir atsižvelgus į jūsų idėjas, mes bandėme apimti jaunų žmonių judumą pradedant e, jų metais vidurinėje mokykloje, universitetuose, mokslinėse kitose institucijose, sporto srityje ir taip toliau. Taip pat, aišku, stengiamės įtraukti ir savanoriško darbo principą. Manau, kad savanoriškas darbas tikrai yra naudingas jauniems žmonėms, padeda jiems sukaupti įvairesnę patirtį bei išmokti įvairiausių dalykų. Tad iš esmės tai bus mūsų tam tikra programa jaunimui ir judumui ir ne tik artimiausiai ateičiai ir ne tik jaunimui, todėl kad mes taip pat, aišku, nepamiršime ir suaugusių žmonių. Reikia ir juos įtraukti. E, čia labai svarbu paminėti visą gyvenimą trunkantį mokymasi, nes mokymasis tikrai uh, E, nenutrūksta po to, kai žmogus baigia mokyklą arba kai susiranda darbą. Reikia mokytis visą gyvenimą, nes gyvenime kyla labai daug iššūkių ir visi žmonės, net ir sulaukę pensijinio amžiaus, turi turėti galimybę plėsti, gilinti savo žinias, kaupti patirtį ir turime užtikrinti, kad jie visuomet turės tokią galimybę. Dėkoju, ponas Kurį, ar turit papildomą klausimą? Taip, šitą pasiaiškinti norėjau. Aš kalbėjau apie programą, kuris skirta studentams, moksleiviams, e, taip pat kuris skirta jauniems žmonėms, kurie baigia universitetus ir bando susirasti darbą. Ar galime rasti bendrą kažkokią programą tokiems žmonėms? Ar yra kažkokių bendrų jungčių tarp visų žmonių Europoje? Na taip, Iš esmės, galima sakyti, kad ta programa prasideda nuo pat ankstyvųjų mokymosi metų ir ji taip pat tęsiama, kai žmogus pradeda darbą, kai randa pirmąjį savo darbą. Svarbu užtikrinti pagalbą visos grandinės e, metu. Svarbu užtikrinti, kad nebūtų silpnųjų grandžių. Kaip jau sakiau, turime žalėją knygą mobilumui, turime pasinagrinėti, kokios kliūtis kyla mobilumui ir judumui ir turime kažkaip spręsti tas problemas, kad visi galėtų pasinaudoti judumo teikiamais privalumais. Pone Hannibal. Dėkoju pirmininkė. Socialdemokratų frakcija jau nekartai yra kreipusis į komisiją ir prašė į 2020 strategijos centrą e, perkelti piliečių interesus. Pone Vasilijų kalbėjo apie tą strategiją. Norėčiau paklausti, ar jūs pritarėte tam, kad ši strategija turėtų turėti labai stiprų socialinį lygmenį? Bent jau aš manau, kad taip turėtų būti. O ką jūs manote ir ar manote, kad tai padėtų kovoti su neligybė, su skurdu ir socialinė atskirtimi? Taip pat norėčiau paklausti, ar turite kažkokių konkrečių minčių, kaip sustiprinti socialinę integraciją bendraja prasme. Ir kaip Jūs manote, kaip galima būtų pasiekti geresnės kokybės mokymų Atsakymas į jūsų klausimą būtų taip. Aš visuomet pasisakau už socialinę įtraukti, dalyvavimą ir kai kalbam apie galimybių suteikimą jauniems žmonėms ir apskritai visiems žmonėms, tai turėtumėm tuo pat metu akcentuoti jaunus žmonės iš uh, pažeidžiamų grupių, pavyzdžiui, migrantų e, vaikai, arba vaikai iš neišsilavinusių tėvų šeimų. Ypač daug dėmesio turim skirti tokiem vaikam, kurie daugiau neturi ką kreiptis pagalbos. Norint tai padaryti, nepakanka vien kalbėti apie tą oficialų, formalų švietimą. Aišku, jis būtinas, tačiau vien to negana reikėtų žvelgti plačiau, kalbėti taip pat ir apie netradicinį, neformalų švietimą. Ir aišku, taip pat reikia e, didinti jaunų žmonių e, gabumus kalbų srityje, nes tai ypatingai naudinga ieškant darbo. Turime gerinti jų įgūdžius, įvairiausius įgūdžius ir gebėjimus, tačiau taip pat padėti jiem gerinti įgūdžius ir darbo srityje? Papildomas klausimas. Pritariu dėl kalbų, tačiau dėl užimtumo, dėl socialinio ligmens norėčiau dar paklausti. Jūs minėjote kai kurias priemonės, tačiau kaip Jūs manote, kaip tos priemonės gali sukurti papildomas darbo vietas ir užkirsti kelią socialiniai atskirčiai? Pone Vasilijų. Mūsų atlikti tyrimai ES rodo, kad maždaug 50 procentų universitetus baigusių studentų neranda darbo, jie yra bedarbiai. Kodėl taip yra? Reikia išsiaiškinti to priežastis. Aš neįvardysiu konkrečių šalių, tačiau kai kuriuose šalyse tas skaičius yra net 80 procentų. Taigi turime kažkaip apjungti gebėjimus, žinias ir užimtumą, įsidarbinimą Tikrai nereikia tokių studentų, kurie vėliau negali įsidarbinti. Reikia atsižvelgti į rinkos poreikius. Tad buvo atliktas atitinkamas tyrimas ir jis turi mums padėti išsiaiškinti, kokiu priemoniu turime imtis tam, kad pagerintumėm jaunų žmonių galimybės gauti gerų, gerą mokymą, gerą profesinį mokymą ir vėliau gerai įsidarbinti. Konkrečiai galiu pakalbėti apie sveikatos sritį. Žinau, kad mums trūksta medicinos seserų, mums trūksta gydytojų, trūksta gerų specialistų. Ir tikrai būtų puiku, jei mes skatintumėm jaunus žmonės pasirinkti būtent šią profesiją, todėl kad šioj srity trūksta specialistų. Ponas Takula. Pone paskirtoji komisarė, dėkoju už puikų jūsų įžanginį pasisakymą. Švietimo sistemos skiriasi ES įvairiose šalise ir tyrimai rodo, kad labai didelis yra atotrukis tarp švietimo sistemų įvairiose valstybėse. Ar manote, kad reikia gerinti bendradarbiavimą tarp Europos valstybių švietimo srityje? Ir jei taip, Kaip manote, galėtumėm tai padaryti ir kuo tai būtų naudinga visom valstybėm ir ar jos galėtų dalyti savo patirtimi? Be abejo, jūs žinot, kad negalime turėti vienos bendros sistemos Europos Sąjungoje. Mes galime tik tai raginti valstybės narės keistis gerąją praktiką, patirtimi, remti jas šiame procese, daryti tai per mūsų programas. Ir mes tai jau ir darome ne vienerius metus. Kol kas, aišku, nepasiekime tobulų rezultatų, dar yra kur tobulėti, bet svarbiausia yra keistis praktiką bendradarbiauti. Labai svarbu ir tam tikrų kriterijų nustatymas. Nepakanka vien įvardyti ir sugėdinti valstybės. Ne, reikėtų jom padėti išsiaiškinti, kur yra švietimo sistemų silpnumai, silpnybės, problemos ir kaip tai keisti, todėl kad tos problemos skiriasi įvairiose valstybėse narėse. Taigi, kiekvienu konkrečiu atveju reikia išsiaiškinti, kokie yra trūkumai. Pirmininkė nutraukė kalbėtoje. Taip, atsiprašau, beveik. Atsiprašau, kad nutraukiu, jūs dar turite laiko. Na, kai įvyko paskutinioji didelė plėtros banga, akivaizdu buvo, kad yra daug spragų švietime, švietimo srityje, taip pat aišku ir kitose srityse. Tad naujom valstybėm narėm reikėjo suteikti galimybę pagerinti savo sistemas. Ir turime puikių pavyzdžių pavyzdžiui, Slovenija. Jos švietimo sistema buvo labai silpna, tačiau ji pasinaudojo mūsų programomis, mūsų sistema ir dabar tikrai jų šalyje matoma akivaizdžius pokyčius, pagerėjimą. Ir būtent tokiais pavyzdžiais turi remtis visos šalis, pasižiūrėti, kaip ir ką galima pakeisti. Dėkoju. Papildomas klausimas. Ačiū. Na, turbūt mes visi žinome, koks svarbu švietimo ir mokslo vaidmuo visuomenėje. Taip pat labai svarbu yra ir mokytojų lavinimas. Kiek dėmesio skirsite mokytojams ir naujovėms pedagoginėje srityje ir ar užtikrinsit, kad tokios naujovės būtų dėgiamos visose valstybėse? Visų pirma, turiu pasakyti štai ką. Mes visi sutarėme, kad mokytojai, jų kvalifikacija, jų mokymas, jų metodologija yra labai svarbus dalykai. Todėl, kad geri mokytojai yra pagrindinis mokinių sėkmės garantas. Vakar vakare skaičiau straipsnį apie naujasias technologijas. Ir tikrai labai susidomėjau tuo straipsniu nes ten labai įdomiai buvo prašytos tam tikros problemos, sakykime, tarp spragos, atotrukis tarp kartų dėl technologijų. Ir kyla klausimas, kaipgi mokytojai gali dirbti, pasinaudoti tom visom naujom technologijom, pavyzdžiui, mokydami kalbų ir taip toliau, jei mes tų mokytojų neapmokome. Tad aišku, pradinis išsilavinimas labai svarbus, nuolatinis testinis mokymasis labai svarbus, tačiau taip pat svarbu investuoti į šitą procesą. Turime renkti ir tam tikrus kursus mokytojams, todėl kad jie pradeda dirbti švietimo sistemoje, tačiau galbūt jam trūksta žinių apie tam tikrus pedagoginius aspektus. Dėkoju, ponia Bernara Batų. Bonjour, euh, madame Vasily. Labą dieną, ponė Vasilijų. Ketvirtis jaunų europiečių silpnai skaito. Vidutiniškai Europa tikrai labai vėluoja šioje srityje ir net 6 milijonai žmonių iš Europo, Europoje mokyklą palieka visiškai jokios kvalifikacijos negavę. Reikia kovos su socialinė atskirtimi ir vargingu, kokie jūsų pasiūlymai būtų šioje srityje, kaip kovoti su neraštingumu, e, su vyresnių ir netokių, e, jaunesnių ir netokių ne, ne jaunų žmonių neraštingumu, kaip galima per Lisabono sutartį e, ir ar įsipareigojate kažkaip tai skirti iš biudžeto pinigų žmonėms tai spragai įveikti. I, am, uh, uh, I know that uh, the report which came out. Aš žinau, kad pranešimas paskelbtas lapkritį labai aiškiai parodė, kad nesame pasiekę tų tikslų, kuriuos buvome nusistatę dešimtiesiems metams. Tačiau turime visą laiką sakyti, kad mes privalome pagerinti vaikų mokslo rezultatus, mes visi sutinkame, kad jeigu vaikai neturės būtinų įgūdžių gyvenimui, jiems nepasiseks. Mes turime akcentuoti tai. Aišku, švietimas yra svarbu. Ir dar čia vienas dalykas svarbus yra naujos technologijos, kurios labai vaikams yra patrauklios raštingumas dabar silpnėja, nes vaikai dažnai per ilgai žaidžia video žaidimus. Aišku, žaidimas yra natūralu ir natūralu, kad vaikams patinka technologijos, bet reikia vaikus sudominti literatūrą, skaitimu, kad jie pagerintų savo gebėjimus. Taip pat mes turime galvoti apie judumą, ir atitinkamas programas. Tokiu būdu taip pat vaikai galbūt e, domėsis labiau bendradarbiavimu, bendravimu su kitais kitų šalių vaikais ir tokiu būdu jų mokymos rezultatai pagerės. Reikia mainų, taip pat reikia e, akcentuoti mokytojų mokymą, kvalifikacijas. Aš tam skirsiu labai daug dėmesio, kad mes pasiektume naujus dar ambicingesnius tikslus 20 metams. Ir aš juos pristatysiu šiais metais. Labai ačiū. Pone Benartu, jūs neatsakėte į klausimą, kaip jūs padidinsite biudžetą, kuris būtų skiriamas e, auklėjimo, švietimo ir biudžetui. Aš darysiu, ką galėsiu, kad lėšų padaugėtų, bet kaip žinote puikiai, ne viskas nuo manęs priklauso. Aš tikrai kovosiu, kad būtų skirta daugiau lėšų švietimui ir mokymui, bet čia reikės jūsų paramos taip pat, reikės ministrų paramos ir pasakysiu, kad turime ateityje pasikliauti ir kitais partneriais, vietos regioninė valdžia kad ji investuotų daugiau į šį sektorių, taip pat ir verslo visuomenė turėtų tą daryti. Jeigu siesime mokymasi su verslu, tai verslas taip pat turėtų būti suinteresuotas daugiau investuoti į švietimą. Dabar ponė McClarkin. Aš norėčiau paklausti jūsų apie Lisabono sutartį ir naują kompetenciją sąjungos sporto srityje. Kaip jūs įsivaizduojate uh, žiūrėti daugiau į sportą, kuris pirmiausia būtų skirtas masių sportui? Ir kaip, pavyzdžiui, ir sėsti šį tikslą su tokiamis problemomis kaip e, nu, nutukimas ir žmonių gyvenimas, dalyvavimas aktyvesnis visuomenės gyvenime. Uh, Mes žinome, kad sporto srityje daug teisės aktų yra skirta futbolui, bet kaip apie sporto šakas, kuriuoms nėra skiriamas pakankamas dėmesys, kaip mes čia galėtume galvoti apie bendrą sporto politiką, o ne tik tai, pavyzdžiui, apie futbolą. Aš apgailestauju, kad negalėjau pasisakyti, pasakyti visos e, įžanginės kalbos, nes paskutinė dalis buvo skirta sportui. Aš noriu pasakyti, kad man sportas yra labai, atrodo, naudingas dalykas, jis gali būti naudingas visiems. Mes neturime kalbėti apie ekonominę sporto dimenciją, bet visuomeniškumas sporto yra labai svarbus. Ir masių, masinis sportas turėtų būti vienas iš mūsų politikos, sporto politikos e, pagrindinių dalykų. Tai yra gerai ir sveikatai, šitą puikiai žinau. Neseniai buvau surengusi specialią jaunimo ir sveikatos klausimais konferenciją. Sportas ir fizinė veikla, kaip žinia, yra vienas iš svarbiausių sektorių. Taip pat mes turime telkti jaunuolius ir sakyti, kad sportas yra vienas iš geriausių būdų mobilizuotis, komandinis žaidimas, komandiniai žaidimai. Sportas yra labai geri dalykai. Iš asmenės patirties galiu pasakyti, kad man prieš keletą metų uh, teko garbė dirbti su uh, neįgaliųjų olimpinė komanda ir aš juos lydėjau į žaidinės aš niekada nepamiršiu, kiek naudos pasisėmė vaikai iš sporto ir kai kurie iš tų vaikų dabar yra nepriklausomi žmonės. Jie užsima įvairiais verslais ir jie susikūrė yra savo gyvenimą. Taigi sportas yra mūsų jaunimo ateitis. Pagrindas. Dar vienas klausimas. Dėkoju, kad jūs taip išskyrėte sporto svarbą, sutinku. Aš e, noriu paklausti, ar jūs pati esate sportos ir galė, nes sportas užims didelę dalį jūsų pareigų ir kaip jūs įsivaizduojate e, sporto organizacijas, kaip jūs dirbsite su jomis ir kaip sportas atspindės atitinkame jūsų generalinėme direktorate. Aš esu sirgalė, bet nelabai mėgstu futbolą. Galbūt jį pamėgsiu, nes e, mano anūkas labai domisi sportu, mano tėvas labai domisi e, futbolu ir aš ketinu pasimokyti iš jų, bet man sportas nėra tik tai futbolas, tai yra tenisas, krepšinis, tinklinis, e, plaukimas. Aš esu pati gera plaukikė beje, kadangi esu iš salos Aš pati labai tampriai buvau susijusi su sportu, kai buvau jauna, bet e, iki šiol mankštinuosi, nes tai man svarbu. Taigi sportas, sportu iš tikrųjų daug dėmesio skirsiu. Ir aš tikrai greitai išmokstu dalykus. Kai ko nors nežinau, aš iš savo tarnybų pasimokau, nes juose dirba labai geri žmonės, jie yra atsidavę sporto klausimams, jie yra gerai padėję, taigi man padės, taigi aš tikiuosi, kad galėsiu, aš uh, sugebėsiu šią savo pareigų dalį gerai atlikti. Pone Veržė, ar ji čia? Taip, ji čia. Ačiū, ponė Vasilijų. Kultūra ir švietimas iki šiol nebuvo ES kompetencijoje. Pasakyčiau, juo geriau. Nes, kaip jūs pabrėžėte, mes visų pirma turime kurti ekonominę Europą. Jūs visiškai teisi sakydama, kad Europos projektas tuo negali apsiriboti. Europa yra puikus, e, kultūrin, puikiai kultūrinė erdvė, labai įvairi, tačiau e, labai didelis atotrukis tarp turtingųjų ir vargingųjų, taip pat ir kultūros rytyje. Dėl to norėčiau išsiaiškinti, kaip jūs galvojate skatinti mm, profesinį švietimą kurio netaip jau labai reikėtų rinkoje. Jūs in the move, pavyzdžiui. Pana Veržė, nutraukė pirmininkė, jau jūsų klausimas darosi per ilgas. Atsiprašau, sako pana Veržė, aš uždaviau klausimą. Na, be abejo, profesinis mokymas yra visos mokymosi grandinės dalis. Kai kurie geriausi mūsų specialistai yra baigę profesinio mokymo institutus arba institucijas. Aišku, tai labai svarbi švietimo sritis. Tai, ką mums pavyko nuveikti aukštojo mokslo srityje su Bolonijos proceso pagalba, kol kas to mes nepasiekėme profesinio mokymo srityje. Turime užbaigti savo studiją ir išsiaiškinti, kokiu trūkumu dar yra šioje srityje, kaip pagerinti profesinio mokymo institutus ir turime nuolat akcentuoti ir daugiau dėmesio skirti kokybei, judumui, galimybėms įsidarbinti. Taip pat turime pažiūrėti, kaip galim padėti valstybėm narėm apjungti savo sistemas tam, kad diplomai gauti vienoje valstybėje būtų pripažįstami kitoj valstybei. Tokiu būdu būtų suteikiama daugiau galimybių judėti iš vienos valstybės į kitą. Na, o dėl programos Youth on the Move ir konkrečiai profesinio mokymo, tai be abejo, tai yra proceso dalis, profesinis mokymas. E, todėl, kad mes labai daug dėmesio skiriame gebėjimams, įgūdžiams ir juos galima įgyti, aišku, taip pat ir per profesinį mokymą. Dėkoju. Pone Veržė, papildomas klausimas? Pardon, euh, j'ai mal dû me faire comprendre juste. Atrodo, mane nebuvo iki galo suprasta. Man labai kliūva taip, kad e, tai, kad mes labai per daug šnekame apie švietimą, apie rinkos poreikį švietimui, mane labiausiai neramina uh, kultūrinio atrotrūkio didėjimas, plačiai, e, didėjimas pačia, didžiausia to žodžio prasme. Atrodo, kad kultūros, kultūra daugiausia skiriama elitui ir kad kultūra vis labiau tampa neprieinama žmonėms, plačiosioms masėms. Europeada yra vienas iš geriausių pavyzdžių, ką mes galime padaryti? Well, um, to give the ability uh, to all our people to... Na, turime padėti visiems žmonėms gauti geresnę prieigą prie kultūros. Ir Europeana yra tikrai geras projektas, geras komisijos projektas. Aišku, tai nėra vien mūsų projektas. Bet mes turime dar aktyviau bendradarbiauti, stiprindami šią iniciatyvą tam, kad galėtumėm reaguoti į įvairiausius kylančius iššūkius. Tačiau, jei norime pasiekti sėkmės ir gerų rezultatų, turime geriau bendradarbiauti su valstybėm narėm. Jos irgi turi aktyviai prisidėti prie proceso. Ir taip pat labai svarbu nustatyti aukštesnius standartus mūsų skaitmeniniai visuomeniai. Aišku, mes dirbsime šiuo klausimu dirbsiu kartu su kolegomis komisarais, todėl kad komisija taip pat turi koordinuoti savo veiksmus šioje srityje. Tad manau, kad nauja komisija ir nauji komisarai puikiai bendradarbiaus šioje srityje siekiant mūsų tikslų. Dėkoju, dabar žodis ponui Messerschmidt. Ačiū. Norėčiau grįžti prie kai kurių dalykų, kuriuos priminė paminėjote savo įžanginėje kalboje. Jūs kalbėjote apie Europos identitetą. Jeigu pasižiūrėsime, kas buvo padaryta kultūros rytyje su turimu biudžetu per penkis per pastarosius metus, tai pamatysime, kad yra gana e, daug stebinančių dalykų, nes buvo finansuojami kai kurie golfo aikštelių statymai Portugalijoje, Švedijoje, neaiškių e, E, projektų buvo, taip pat ir lėlių teatro statybos Baltijos valstybėse. E, veikla labai įvairi. Ar negalima to traktuoti kaip pinigų švaistimo, negi kitaip negalima statyti to Europos identiteto. Kultūros infrastruktūra labai svarbi, būtina Tačiau tai nėra pagrindinis mūsų programų tikslas. Aišku, yra ir įvairių kitų programų, kitose direktoratuose yra regioninių programų, kurias galima pasitelkti. Ir aš tikiuosi, kad valstybės narės pasinaudos tom programom savo infrastruktūrai gerinti. Na, o mūsų generalinį direktoratą konkrečiai domina ir mums konkrečiai svarbu suteikti daugiau dėmesio tam žmogiškajam kultūros aspektui. Daugiau dėmesio skirti menininkams, suteikti jiem galimybės kurti. Todėl, kad intelektinė produkcija taip pat labai svarbi ir svarbu, kad jie galėtų keistis idėjomis, patirtimi, vykti į kitas šalis. Tad tai irgi labai svarbu jau minėjau e, Europos paveldo e, etiketę arba ženklą, tai bus vienas iš pasiūlymų, kurie aš teiksiu ir, man atrodo, parlamentas pritars tam pasiūlymui, todėl kad būtent tokia etiketė svarbi mūsų piliečiams, mūsų žmonėms, jie žinos, kur jie priklauso ir bus teikiama įvairi informacija apie paveldo, kultūrinio paveldo objektus ir visi mūsų žmonės labiau susipažins su kultūrinė įvairovė, istorinė įvairovė ir taip toliau. Tad tai bus viena iš tų programų, kuri tikrai sustiprins tą dialogą tarp kultūrų. Dar vienas svarbus projektas yra Europos kultūros sostinė. Šiais metais e, Esenas viena iš tokių sostinių Ir tai yra miestas, kuris praeitie tradiciškai buvo pramoninis miestas. Na, o dabar jis paskirtas kultūros sostinė ir esenas bus transformuotas į kultūrinę sostinę. Pirmininkėm traukia kalbėtoje. Ar turite papildomą klausimą? Tai papildomas klausimas. E, noriu išsiaiškinti, kad iki galo supratau. Pasižiūrėkime, kas vyko per penkis metus pastaruosius iš, e, su, su mokesčių mokėtojų pinigais. Ar manote, kad tie mokesčių mokėtojų pinigai buvo teisingai išlikt, at, at, išleisti? Ar manote, kad komisija gali sukontroliuoti, tinkamai sukontroliuoti visus projektus? Taip kad norėčiau įsitikinti, kad gerai jūs supratau, nes mūsų valstybėse narėse yra labai nemažai lauk, e, rinkėjų, piliečių, vyrų ir moterų, kurie galvoja, kad iš tiesų labai keistai atrodo kai kurie projektai, kuriems skiriami, skiriamos didelės sumos pinigų, užuot skirius, skirius tuos pinigus mokslo tyrimams ir panašiai. Kokia jūsų pozicija? Ar buvo iki šiol švaistomi pinigai, o dabar nebus švaistomi? I, I that, uh... Aš Norėčiau tikėti, kad komisija ir Europos institucijos, nes ne tik apie komisiją kalbame, bus labai atsargios atidžios naudodamos mokesčių mokėtojų pinigus. Mano įsipareigojimas yra užtikrinti, kad pinigai būtų naudojami ten, kur jie turėtų tiesioginio poveikio žmonėms, kur mes galime padaryti uh, skirtumą, pakeisti kažką paprasto piliečio gyvenime, kurie to iš mūsų tikisi. Aišku, kultūra yra Europos dalis ir pagrindas ir mes tam turime skirti lėšų. Taip pat turime užtikrinti, kad pinigai bus leidžiami pačiu geriausiu būdu, kad būtų galima praturtinti piliečių gyvenimą. Ačiū, dabar pereisime prie kultūros komiteto narių klausimų. Pone Vasilijų, jūs kalbėjote apie e, dėstytojų rengimą. Buvo užduoti ir kiti klausimai programoje je, dėl mokymosi visą gyvenimą programoje. Ar pakartosite tokius programos e, vingius? Ar bus vystoma ta programa taip pat kaip dabar, o galbūt užteks tik tais e, to, kad, kad mokytojai iš vienos valstybės galės važiuoti į kitą. Mes visi suprantame, kad judumas turėtų būti struktūruotas, tai ne turizmo tikslais atliekamas e, mobilumas. Jis turi tarnauti tikslui ir Tyrimai parodė, kad mobilumas padeda dalyvaujantiems šiame procese žmonėms pagerinti savo įgūdžius ir užtikrina geresnio gyvenimo galimybės. Judumas turėtų būti mūsų politikos dalis, bet, kaip aš sakiau, reikia labai atidžiai išnagrinėti, pasižiūrėti, kokie yra barjerai, kokią naudą judumas gali duoti ir Reikia remti savo patirtimi judumo srityje. Tačiau šis procesas turėtų būti mūsų švietimo sistemos esminių dalykų. Dėl mokytojų klausimo. Taip, mokytojai turėtų būti skatinami daugiau keliauti kai žmogus pradeda dirbti karjeros pradžioje, iš pradžių nelabai lengva tam žmogui keliauti į užsienį, pasimokyti ten, bet mes turėtume e, juos skatinti, turėtume e, paaiškinti, kodėl taip reikia daryti, nes mokytojų judumas yra lygiai taip pat svarbus, kaip ir studentų ir kitų suaugusių žmonių judumas. Papildomas klausimas. Ar galite pasakyti, kad visą gyvenimą trunkančio mokymo programoje yra dar ir komenijus mokytojams skirta programa ar kažkas panašaus? Ar remsite tą programą? Tai labai svarbus papildymas komenijus programai. Aš norėčiau čia padėkoti Jums, ponė Pak, kad pasiūlėte komenijus mokytojo aspektą programai, nes jis labai svarbus. Aišku, tai yra naujas aspektas, dėl to mes turime jį stiprinti ir paremti tam, kad jis galėtų plėtotis. E, tokiu Taip pat, kaip ir studentų judumas pagal komenijus, tai prasideda šiais metais, bet tik 13 valstybių narių dalyvaus šiame procese, programoje. Kodėl? Todėl, kad kai kurios ne, nėra tikros dėl jaunimo saugumo. Mes turime užtikrinti e, saugumą ir turime e, pasakyti, kad komenijus atskirų žmonių judumo programa e, suteiks saugumo garantijų jauniems žmonėms, 15-mečiams, 16-mečiams, kurie norėtų vykti į užsienį. Pirminkė nutraukė kandidatę į komisarus, dabar ponia Badija. Ačiū, Jūs taip pat atsakinga už daugia kalbystę, tad klausime šią temą. Žinote, kad Lisabono sutartyje numatyta, kad 2014 metais kai kurie sprendimai mm, bus, kai kuriuose sprendimuose bus atsižvelgiama e, remiantis gyventojų skaičiaus kriterijumi. Daugia kalbystė pasiteisina nuo pat pradžios Europos, kai buvo penkios šalis ir trys kalbos. Dabar mes turime 23 kalbas ir 27 valstybės, tačiau yra tam tikra anomalija. Ar nemanote, kad reikia įvesti tam tikrą kriterijų, gyventojų skaičiaus kriterijų, pagal kurį būtų e, sprendžiama naudoti tą ar kitą kalbą Europos parlamente ar ne? Kaip žinia, kalbų vartojimas pagrįstas tarybos reglamentu 58 metų. Šis reglamentas keletą kartų yra keistas. Tai atsitinka po kiekvienos plėtros bangos ir paskutinį kartą tai buvo padaryta 2007 metais. Tarybos reglamentas sako, kad visos 23 oficialios kalbos turėtų turėti vienodas teisės, turi būti pripažįstamos ir gerbiamos. Tačiau mes turėtume žengti toliau. Nes Sutartis kalba apie kalbinę įvairovę ir mes turime ją gerbti. Kalbinė įvairovė nereiškia tik 23 kalbų. Ji reiškia regionės mažumų kalbas, man atrodo, apie 60 jų yra. Taip pat turime gerbti 400 ar panašiai kalbų, kurias vartoja imigrantų bendruomenės. Mes turėtume stengtis išlaikyti šį šią įvairovę ir ją gerbti, kadangi tai yra Europos kultūros dalis. Tačiau turiu pasakyti, kad bet koks tarybos reglamento pakeitimas yra tarybos sprendimas, jį reikia priimti vienbalsiai ir beje komisija neturi teisės teikti pasiūlymų tarybai šiuo klausimu. Lo sé, lo sé, senora Vasilijų. Uh... Ah, Puikiai tą žinau, ponė Vasilijų. Tačiau prabėgo daug metų ir man dabar susidaro toks įspūdis, kad yra susidariusi anomali situacija, kad galbūt reikėtų persvarstyti egzistuojančią sistemą. Žinau, kad taryba turi galvoti ir spręsti ir kad taryba turi būtent ir šį reglamentą peržiūrėti, tačiau norėčiau, kad jūs kažkurio momentu pasvarstytumėte, ar tai, ką dabar jums pasakiau, neturi sėkmės, e, neturi e, svarbos, nes kažkaip reikėtų kitaip turbūt žiūrėti į tą kalbinę įvairovę Europos Sąjungoje. Na, aš pati tikrai tikiu kultūrinį įvairovę, kalbų įvairovę, esu kilusi iš valstybės, nedidelės valstybės, salos valstybės ir galiu jūs patikinti, kad per įvairias programas mes turime siekti skatinti kalbų įvairovę, kultūrinę įvairovę. Tai turi būti ypatingai svarbu. Na, o savo darbe. Viskas, kas priklauso nuo mano galių, nuo komisijos kompetencijos, aišku, darysim viską, ką galim, nes mes tikime savo žmonių kalbinį vairovę. Dėkoju, ponas Šmit. Dėkoju. Paskirtoj komisarė. Kalbėsiu vengrų kalba. Norėjau užduoti klausimą dėl įvairovės, kalbų įvairovės. Tai yra viena iš didžiausių ES vertybių, ji rašyta ir sutartyse. Ir ypatingai tai svarbu mažumoms, etninėms mažumoms. Labai svarbu, kad joms būtų garantuota teisė naudoti vartoti savo kalbą e, biurokratinių procedūrų metu. Tačiau kyla problemų. Slovan, slo, Slovakijoje kyla didžiulių problemų dėl naujo įstatymo, kuris riboja vengrų mažumos kalbinės teisės. Slovakų kalba yra dominuojanti visų kitų kalbų atžvilgių toje šalyje. Ir jūs netgi galite būti nubaustas bauda iki 5000 eurų, jei reikalausite, kad tam tikrų procedūrų, pavyzdžiui, teismo procedūrų metu jums būtų leista naudoti kitą kalbą, pavyzdžiui, vengrų. Komisarė, na taip, žinau, apie kokį įstatymą jūs kalbate. Tai labai platus, daug apimantis įstatymas, reikia atidžiai stebėti, kaip jis bus taikomas ir gyvendinamas. Ar komisija gali kažką padaryti šiuo klausimu? reikės dar pasižiūrėti ir viskas priklausys nuo to, kaip tas įstatymas bus taikomas. Puikiai žinote, kad komisija gali įsikišti į tokius atvejus, į kalbinės politikos klausimus tik per europinę teisę, per tam tikras europinės teisės priemonės. Na, o šiaip bendraja prasme, kada tik norime, mes tikrai negalime kištis į valstybių narių sprendimus dėl kalbų politikos. Tačiau vis dėlto aš turiu pabrėžti tai, kad mažumų apsauga, jų teisės yra žmogaus teisų dalis. Ir žmogaus teisų konvencija yra ypatingai svarbi, ją ratifikavo visos valstybės narės. Ir manau, kad valstybės narės privalo laikyti savo įsipareigojimų pagal žmogaus teisų dokumentą, pagal kitus tarptautinius dokumentus. Tad, kaip sakiau, tiesiogiai, bent jau kol kas, mes nieko padaryti negalime. Bet džiaugiuosi tuo, kad buvo parengtas bendras e, Slovakijos ministro pirmininko ir Vengrijos ministro pirmininko pareiškimas, kuriame jie sakė, kad bendradarbiaus, aktyviai bendradarbiaus, tam, kad apgintų mažumų teisės ir taip pat labai svarbu, kad ir esbo e, atitinkami pareigūnai prižiūrėtų tą procesą, teiktų savo rekomendacijas. Bet, kaip sakiau, kol kas komisija tikrai stebės, atidžiai stebės procesą ir stengsimės uh, užtikrinti, kad nebūtų pažeidžiamos žmonių teisės ir Europos teisė. Dėkuoju. Ponas Šmit, papildomas klausimas. Ačiū, pirmininkė. Taip. E, ačiū už atsakymą. Panašu, kad tikrai esate gerai informuota. Tačiau man ir toliau kyla nuogastavimų, kad biudžeto eilutė skirta daugia kalbystiai gali būti sumažinta. Arba iš vis išbraukta. Tas skiriamas biudžetas ir taip yra labai nedidelis ir aš tikiuosi, kad jūs tenksitės apsaugoti mažasias kalbas. Savo atsakymuose raštu jūs e, sakėte, kad reikia praktinių žingsnių apsaugo daugia kalbystai. Kokie tie bus žingsniai? Na, kaip jau sakiau, daugia kalbystai yra ypatingai svarbus aspektas ir turime siekti ne tik didinti biudžetą ir lėšas skiriamas daugia kalbystiai, bet ir stiprintis programas, kurios skirtos daugia kalbystiai. Manau, kad iki 2012 bus įvesti nauji kriterijai jauniems žmonėm kalbų mokymosi srityje ir tai tikrai bus svarbus žingsnis. Kol kas tikrai nesu patenkinta ta dabartinė situacija sprendimu dėl vienas plus du principo. Ir tikrai reikia dėti daugiau pastangų ir užtikrinti, kad visi vaikai mokytųsi kalbų e, kiek galima anksčiau. Dėkoju, ponas Fisas. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveikinu ponę Visilijų. Žano Mone programa skatina švietimą, mokslo tyrimą į darbą Europoje ir ypatingai pačiais prestižiškiausiais aspektais. 2070 metų programa taip pat leidžia viską sustiprinti pagal Davinčių programą, pagal naują programą uh, pagal kurią turėtų būti mokamasi visą gyvenimą, norėčiau, kad pasakytumėte, ar bus sustiprinta Žanmonė programa. Program, uh, that... Naujoji programa ir tai, kad turime naują programą, tikrai nereiškia, kad mes atsisakysim jau prieš tai buvusių programų. Ypatingai tų, kurios pasiteisino. Mūsų tikslas tikrai nėra panaikinti tas programas, kurios pasiteisino arba kurias turėjom praeitį. Tikrai ne. Mes tiesiog stengiamės išsiaiškinti, ar tos programos turėjo trūkumų ir kaip juos pašalinti. Na, o Žanmonai programa buvo tikrai labai sėkminga programa. Ji padėjo kurti tas jungtis tarp uh, universitetų profesorių ir ES institucijų. Ir uh, tai buvo naudinga tiek jiems, tiek mums. Taip pat ta programa buvo labai naudinga, nes padėjo žmonėms valstybėse narėse sužinoti, kas vyksta visoje Europoje, kas vyksta institucijose, kaip jos dirba ir taip toliau. Tad mes remiame įvairiausias institucijas, kurios buvo atrinktos Tai yra institucijos, kurios palaiko tą mūsų ES viziją ir tas procesas turi tęstis. Tikrai neketiname nutraukti tų programų, mes kaip tik norime jas sustiprinti. Dėkoju, ar bus papildomų klausimų? Taip, jūs būsite atsakinga už Marie Curie veikimą. Visą tai anksčiau priklausė mokslinio tyrimo generaliniam direktoratui. Pasinaudos šią programą, e, tiksliau programomis pasinaudoja ma, kažkaip tai keistai. Ar jūs ir toliau ją naudosite? Na, Tikrai gali atrodyti keista, kodėl ponas Baroso norėjo perkelti šią programą į tą konkretų direktoratą. Nepamirškime to trikampio - švietimas, moksliniai tyrimai, inovacijos. Ir Marie Curie yra puikiai mokslinių tyrimų programa. Tačiau reikia apjungti tuos tris trikampio taškus. Bet jokių būdų tai nereiškia, kad mes vėl pradėsime nuo nulio ir ignoruosime anksčiau nuveiktą darbą. Tikrai ne. Aš ketinu bendradarbiauti su komisaru atsakingu už mokslinius tyrimus, tam, kad procesas būtų tęsiamas, kad būtų skatinami mokslininkai ir moksliniai tyrimai, taip kaip, taip, taip, kaip tai buvo daroma praeitįje. Ir tikrai stengsimės, kad jokių būdų ši puikia programa nenukentėtų, o kad dar labiau praturtintumėm tą žinių visuomenės trikampį. Dėkui, ponė Nevedalova. Dėkoju, pirmininkė. Gerbiamoji paskirta komisarė, aš norėčiau paklausti jūsų dėl jaunimo politikos. Dabar jaunimui nelabai rūpi sprendimų prieimimo procesas Europos Sąjungoje ir Europos Sąjungos politika. Ir atrodo dabar, kad Europos Sąjungai taip pat visiškai nerūpi jaunimas. Aš e, dabar noriu paklausti jūsų dėl tam tikros sistemos, ar nenumatote jos, kaip pavyzdžiui būtų galima bendradarbiauti pagal ES politiką ir kaip įsivaizduojate strategija ES 2020. Dar vienas klausimas dėl jaunimo pakto. Gal praplėstumėte? Aš išgirdau tik tai vieną klausimą dėl vertimo, jis ne, neišgirdau viso jūsų klausimo. Noriu pasakyti, kad Yra atotrukis tarp jaunimo, nes jiems nerūpi, kas vyksta Europos Sąjungoje. Bet tą galime pasakyti ne tik apie europinius reikalus. Tai būdinga daugeliu visuomenių valstybėse narėse. Tačiau turime patraukti jaunus žmonės, sudominti juos. Ir Lisabono sutartis e, mums savo, kad turime veikti, turime užtikrinti, kad jaunimui labiau rūpėtų mūsų visuomenių demokratinis gyvenimas. Ir tai turėtų būti mūsų programų e, centrinis dalykas ateityje. Turime galvoti, kaip e, patraukti jaunimo dėmesį, sudominti juos europiniais reikalais, regioniniais, nacionaliniais reikalais. Tai yra uh, įtraukties, jaunimo įtraukties proceso dalis. Tas procesas jau vyksta Europoje ir tai turėtų būti mūsų politinių sprendimų dalis tiek Europoje, tiek valstybėse narise. Papildomas klausimas. Aš nežinau, gal nebūt, ne viskas buvo aišku išvertimo, bet konkrečiai klausiau jūsų, ką jūs galvojate konkrečiai. Man patinka, kad jūs sakote, jog reikia e, dirbti daugiau, bet kaip konkrečiai jūs ketinate veikti? Ką galvojate apie naująją Europos strategiją 2020 ir jos ryšį su jaunimo politika, taip pat Europos jaunimo paktą? Kaip aš prisidėsiu prie to? Turime specialias dalis programoje kurios yra konkrečiai skirtos jaunimui įtraukti į demokratinį gyvenimą. Mes turime tas programas sustiprinti ir praturtinti dar labiau, kadangi, kaip sakiau, jaunimo dalyvavimas ir domėjimasis įvykiais Europoje, valstybėse narėse, regionuose ar savivaldybėse yra labai svarbu. Mes esame pastebėję atotrukį jaunų žmonių nutolimą per pastaruosius rinkimus į parlamento rinkimus. Ir mes turime čia dirbti. 2020 strategija. Aišku, jaunimas yra neatskiriama mūsų visų politikos e, priemonių dalis - švietimo, mokymo, naujų įgūdžių formavimo, nes jie yra mūsų ateitis Jeigu mes neakcentuosime jaunimo svarbos, tai kaip mes gyvensime ateityje, nes jie yra mūsų ateitis. Ačiū. Dėkuoju dabar ponas Lokigart. Dabar e, išgyvename ekonomikos e, nuosmukį, jūs teisingai pastebėjote, kad netgi universitetų absolventams sunku rasti darbo didėja ir konkurencija pasaulinėje rinkoje, taigi reikia užtikrinti geresnį dialogą tarp verslo ir švietimo, jūs pati tą sakėte. E, reikia modernizuoti mokyklas, universitetus, užtikrinti strateginės partnerystės su verslu, taip pat reikia geriau rasti būdus, kaip geriau perduoti žinias į praktinį gyvenimą. Uh, Atrodo, kad jums rūpi tie patys dalykai, kaip ir piliečiams. Aš norėčiau dabar jūsų paklausti, kaip jūs ketinate plėtoti bendradarbiavimą ir užtikrinti, kad kur kas aktyviau vyktų žinių perdavimas iš universitetų į verslo sektorių. Man regis partnerystė tarp universitetų ir verslo yra labai, veikia labai gerai iki šiol Aš galvojau, kaip reikėtų susėti įgūdžius su darbo vietomis tam, kad visi žmonės turėtų galimybę rasti darbą. Mes turime galvoti apie gerą patirtį, turime universitetų verslo forumą Bet turime plėsti savo veiklą, skirti dėmesį profesiniam mokymui. Turime galvoti apie programas, pagal kurias, pavyzdžiui, studentai būtų paskirti atlikti praktikos e, verslo terpėje, nes reikia galvoti ne tik apie teorinę žinias, bet ir apie praktinius įgūdžius. Taip pat turime nepamiršti mokyklų jos turėtų taip pat turėti ryšių su verslu. Aš iš savo šalies žinau, kad vieną savaitę per metus mokyklos abiturientai turėtų įgauti patirties toje profesinėje srityje, kur, kuri tam žmogui rūpi. Žmogus, jaunas žmogus pasidomi, kaip jo iš pasirinktos profesijos žmonės dirba. Taigi įgyti patirties yra labai svarbu. Universitetų verslo formos yra labai geras dalykas, aš jam pritariu. Ir mes turime tai plėsti į mokyklas ir profesinio mokymo sritį. Ačiū. Kitas klausimas konkretesnis. Jūs jau sakote, kad turime sėkmingų priemonių valstybėse narėse įkurti tokią partnerystę. Pavyzdžiui, Danijoje, iš kur aš esu, egzistuoja pramoninės mokslinės laipsnės ir ten e, pagal tą sistemą darbuotojas, dirbantis tam tikroje bendrovėje, gali įgauti daktaro laipsnį, paskui. E, e, e o, o atitinkama bendrovė finansavimu gali kreiptis į valstybę, kad skirtų finansavimą tokiam žmogui. Paskui, jeigu viskas patvirtinama, e, išlaidomis dalies į valstybę ir universitetas e, po 50 procentų. Aš noriu paklausti, kaip Jūs galvojate, ar bus skirta pakankamai lėšų panašiems dalykams? Turėčiau labai įsigilinti į šį dalyką, pasižiūrėti, ar tai pasiteisintų, pagalvoti, kaip geriau pasinaudoti tokią sistemą. Ir esu tikra, kad mūsų darbo pagrindas yra bendradarbiavimas ir pažangiosios praktikos mainai. Jeigu Danijos pavyzdys yra gerosios praktikos pavyzdys, tai galėčiau pasakyti, kad gera praktika leidžia e, imtis gerų politinių sprendimų. Mes pasižiūrėsime į tai ir galbūt palaikydami dialogą galėtume patvirtinti tokią praktiką kaip savo politinių veiksmų dalyką. Dabar ponė Sančias Šmit. Dėl jūsų žodžių, kad e, vienybė įvairovėje Jūs kalbėjote apie UNESCO tam, tikras, tam tikrus dalykus priimtus dėl įvairovės. UNESCO tikslai yra gerbti lingvistinę ir kultūrinę įvairovę. Norėčiau išsiaiškinti, ką jūs ketinate daryti, kad būtų skatinama Europoje ir už Europos ribų kultūrinė įvairovė, kokias priemonės pasitelkti, ypatingai vargingose šalyse ar e, viduržėmio jūros šalyse. E, sąjungos tikslas yra skatinti kultūrinę įvairovę. Apie tai kalbama ir UNESCO konvencijoje dėl kultūrinės įvairovės. Dvi valstybės narės dėje nėra ratifikavusios jos, aš jų neįvardinsiu ir tikiuosi, kad jos greitai ratifikuos. Dar viena šalis kandidatė, kai kurios šalis kandidatės taip pat to nepadarė, aš tikiuosi, kad jos irgi ratifikuos greitai šią konvenciją. Mes turime skatinti kultūrinę įvairovę ir už ES ribų. Kai aš sakau, reikia skatinti, kad ši konvencija būtų ratifikuota, aš turiu galvoj ir išorinį pasaulį, ne tik Europos Sąjungą. E, mes žinome, kad per neseniai vykusi vadovų sutikimą Kinijos ir ES e, bendrame komunikate vienas iš klausimų paminėtų buvo uh, šios konvencijos ratifikavimo skatinimas. Mes skatiname kultūrinę įvairovę e, bendraudami su daugeliu trečiųjų šalių. Aišku, negyvename izolacijoje, gyvename globaliame pasaulyje ir mūsų ryšiai už ES ribų turėtų būti skatinami. Kultūrinis įvairumas ir pagarba jam turėtų būti vienas iš mūsų ryšių su išoriniu pasauliu pagrindas. Ir turiu pabrėžti, kad dvišaliuose susitarimuose su trečiosiomis šalimis viena iš būtinų sąlygų yra UNESCO konvencijos dėl kultūrinės įvairovės ratifikavimas. Tai yra sąlyga, kuri turėtų būti svarbiausia ryšiams su trečiosiomis šalimis. Excusez-moi, je n'ai pas allumé. Justement, dans ces protocoles, quelle est votre... Šiuose, dėl tų protokolų, kaip Jūs manote, ar būtų galima į prekybos susitarimus su valstybėmis įtraukti tuos protokolus? Well, we be... Manau, kad turime naujoviškai žiūrėti į kultūrinės vairovės skatinimą. Prekybos sutartys yra geras būdas kultūrai skatinti taip pat. Kaip jau sakiau, tarpusavio pagarba, supratimas, kultūrinė įvairovė yra būtina sąlyga bet kokiems ryšiams. Jeigu norime gerų ryšių su trečiosiomis šalimis, mes turime užsitikrinti, kad kultūrinė įvairovė bus taip pat gerbiama. Ačiū, ponas Ivan. Klausimas iš publikos. Paskaitysiu, kokį gavome klausimą. Įsigaliojo Lisabono sutartis 1 gruodžio, 31 gruodžio 9, 1 gruodžio 9 metų. Klausimas būtų, kokia jūsų strategija sporto atžvilgiu ir skatinsite sportą siekiant didesnės socialinės integracijos ir siekiant geresnio tarp kultūrinio dialogo. Jau sakiau, atsakydama į kitą klausimą, kad sportas turi labai svarbų aspektą. Tai yra visuomeninį vaidmenį. Ir aš rimtai ketinu dirbti šioje srityje, nes mes turime pasitelkti sportą ne tik sporto labui, bet ir kaip priemonę kitoms politikos sritims. Pavyzdžiui, sveikata, sveikatos apsauga, sportas ir sveikata. Atlikti tyrimai labai aiškiai rodo, kad fizinės veiklos stoka labai stipriai ir neigiamai atsiliepia žmonių pedeliam svoriui ir sveikatai. Taigi turime skatinti sportą. Taip pat E, egzistuoja programos 90 metams ir vis tik tai mes turėtume galvoti gal apie nuolatinę programą sporto srityje, turėtume čia dirbti kartu ir pagalvoti, kaip kuo geriau galėtume pasinaudoti naująją kompetenciją galiomis pagal sutartį. Aš e, žinau, kad sporto srityje labai svarbus dalykai aptarti, kaip lyčių lygybė, socialinis sporto aspektas – sporto indėlis į švietimą ir mokymą, o dabar turėtume spręsti tokias problemas kaip smurto mažinimas, ras, kova su rasizmu arba rasizmas sporte. Tie aspektai yra labai svarbus ir aš tikiuosi, kad galėsiu kartu su jumis glaudžiai dirbti siekdama tų dalykų įtvirtinimo. Ar turite papildomą klausimą? Ne? Ponas Sver. Pirmininkė, paskaitoju komisarė, mano klausimas būtų toks aptakesnis. Pradžioje jūs kalbėjote apie vienybės įvairovėje principą. Ir švietime šis e, dalykas tampa tarsi sui generis. Egzistuoja Kopenhagos, Bolonijos procesai, bet egzistuoja dar ir daug problemų. Jūs pati apie jas kalbėjote. 80 milijonų žmonių, pavyzdžiui, neturi deramo išsilavinimo ir kita vertus tik dešimtadalis europiečių dalyvauja testinio mokymosi arba mokymosi visą gyvenimą procese. Egzistuoja judumo problemų. Negalima visada palyginti švietimo sistemų. Kaip galvojate, ar atviras koordinavimo metodas tebėra gera priemonė švietimo sityje Europos Sąjungoje? Yes, the... Manau, kad taip. Šioje srityje manau, kad e, būtent taip ir turėtumėm tęsti darbą. Tačiau turėtume daugiau dėmesio skirti patričiai Kaip jau esu sakiusi anksčiau, visų mūsų patirtis yra skirtinga, taip pat skiriasi ir idėjos įvairiose valstybėse narėse. Tikrai nenorime harmonizuoti visos sistemos. Bet reikia panagrinėti gerąją kitų praktiką, reikia iš jos pasimokyti, reikia pasikeisti. Aišku, nesakau, kad reikia kopijuoti. Tačiau pasižiūrėti, kaip kiti sprendžia tam tikras problemas ir kaip galima iš to būtų pasimokyti ir adaptuotis, adaptuotis savo šalyje. Tai galima padaryti ir per Bolonijos procesą, pavyzdžiui. Žinau, kad pačioj pradžioj ministrai nenorėjo pritarti tam procesui ir dabar dar dėl Bolonijos proceso kyla tam tikrų neiškumų ir sunkumų. Tačiau didžiaja dalimi tas procesas pasiteisino, jis yra sėkmingas ir kitose sritise turime tęsti tokį bendradarbiavimą. Jau minėjau, pavyzdžiui, įvairovę profesinio mokymo srityje. Manau, kad šioje srityje taip pat reikia glaudžiai bendradarbiauti su valstybėmis narėmis. Žinau, kad, pavyzdžiui, Čekijos Respublikoje yra labai gerų profesinio mokymo įstaigų ir reikėtų pasižiūrėti, ko iš jų galime išmokti, kaip galbūt galime modernizuoti jų įstaigas. Taip pat reikėtų pagalvoti apie tai, kaip susitarti, kad būtų pripažįstami vienos šalies diplomai kitoj šaly ir tokiu būdu geriau galėtumėm skleisti švietimą, mokslą ir patirtį. Dėkoju, ar bus papildomas klausimas? Taip, aišku, Europos komisija ir kitos institucijos tiesiogiai nelabai daug gali kištis į švietimą ir jį keisti, tačiau jūs galite paspartinti kai kuriuos procesus. Pavyzdžiui, e, daugia kalbystės principas mokyklose. Prieš du ar tris metus Europos kalbinio rodiklio idėja buvo labai skatinama, komisaras Figel apie tai daug kalbėjo. Na, o vėliau ši idėja buvo tiesiog pamiršta. Norėčiau sužinoti jūsų nuomonę. Ar reikėtų tyrinėti jaunų žmonių lingvistinius gebėjimus Europoje ir galbūt tokios studijos, tokie tyrimai galėtų duoti gerų rezultatų ir būti panaudoti. Ačiū. Aš tikrai tęsiu darbą šiuo klausimu, nes aš pati tikiu šią idėją. Aš pati turiu dvi ištekėjusias dukras, turiu anūkų ir jiems visuomet sakau, kad man tenka tik apgailestauti, kad kai buvau jauna, neturėjau galimybių išmokti daugiau kalbų. Aš dabar bandau tas kalbas mokytis ir, aišku, turėčiau galbūt sparčiau tai daryti, tačiau dabar mano amžiuje tai jau yra gan sunku. Reikia darbą pradėti nuo pat mažens. Nes tikrai yra nuostabu vaikai, kaip kempinė sugeria visas žinias, jie labai gabus, imlus kalbom. Pažiūrėkite, kaip auga vaikai mišriose šeimose, daugia kalbėse šeimose. Vaikai sugeba kalbėti vienu metu keliom kalbom, skirtingom kalbom ir su tėvais, dar trečia kalba mokykloje ir taip toliau. Tad vaikai yra labai imlūs, labai gabus ir mes turime suteikti jiem galimybę mokytis daugiau kalbų. Tai turime daryti ne tik vardan paties mokymuose, bet tai bus naudinga jų tolesniam gyvenimui. Ponas Belet. Pone Vasilijų, norėčiau grįžti prie sporto ir konkrečiai prie to, kad trūksta teisinio aiškumo šioje srityje. Europos parlamentas jau yra sakęs, kad reikia atsisakyti to valdymo ir kontrolės atskirais atvejais. Ir tai ypatingai svarbu trim atvejais. Tai yra žiniasklaidos kolektyvinių teisų pardavimas, viešasis sporto infrastruktūros finansavimas ir žaidėjų agentų padėtis įvairiuose sportuose. Na, pagal Lisaboną atsiras nauja kompetencija jums ir tikrai iš, pasaulio, iš sporto pasaulio jūsų atžvilgių keliami didžiuliai lūkesčiai. Ar jūs esat pasirengusi parengti kažkokias gairias, kad užtikrintumėte didesnį teisinį aiškumą šiais trim mano minėtais svarbiausiais aspektais? Dėkoju. Jūs labai teisingai pastebėjote, negalima vienos bendros taisyklės taikyti viskam Reikia atskiras temas aptarti atskirai. Jūs paminėjote tris svarbias temas ir aš, aišku, nagrinėsiu šios klausimus kartu su savo tarnybom, taip pat su sporto srities atstovais ir ieškosime geriausio sprendimo kiekvienu iš tų atvejų. Taip pat, aišku, glaudžiai bendradarbiausiu ir su kolegomis, komisarais, todėl kad reikia čia atsižvelgti ir kitas rytis, į konkurenciją, į vidaus rinką, į laisvą judėjimą, laisvą paslaugų teikimą. Visi šie klausimai glaudžiai susiję, jie labai svarbus Europos teisėje. Ir reikia išsiaiškinti, kaip sporto specifika gali būti atspindėta įvairiose sritise, kaip galima ją atsižvelgti ir siekti tų tikslų, kuriuos jūs minėjote. Pone Belėt, papildomas klausimas? Dėl gairių noriu pakartot klausimą. Ar esate pasiruošus ir ar pasiryšite parengti tokias gairias? Dar vienas klausimas. Kova su dopingu. Tiek jum, tiek mum tai bus dar vienas iššūkis. Ir konkrečiai daug problemų kelia tai, kad yra pažeidžiama sportininkų teisė į privatumą kai kuriais atvejais. E, ką jūs apie tai manote, kokia yra padėtis dėl kodekso kovai su dopingu ir ar jūs esate pasiruošęs modifikuoti tą dokumentą? Taip, dėl pirmo klausimo. Visų pirma, turėčiau pasižiūrėti, kokios yra galimybės. Turiu dirbti kartu, aišku, su savo tarnybom ir iš vis pasižiūrėti, ar mes galime renkti kažkokias gairias. Pasikonsultuosiu su teisės tarnyba, su kitais komisarais ir pabandysiu išsiaiškyti, ar tikrai gairės būtų geras sprendimas ir ar galime iš vis jį priimti. Bet, bet kokiu atveju aš esu pasiruošusi vykdyti, tęsti dialogą ir ieškoti geriausio sprendimo. Dėl kovos dopingų. Su uh, VATA uh, labai ilgai diskutavome, jie nuolat gerina savo taisyklės. Aišku, dar yra kur tobulėti, Bet aš asmeniškai manau, kad turi būti visuomet taikoma proporcingumo taisyklė. Ar tam tikros priemonės yra proporcingos atsižvelgiant į, pavyzdžiui, teisę į privatumą. Visai nesenai buvo toks atvejis dėl dviejų Belgijos e, teniso žaidėjų. E, buvo neleista jom jom žaisti dėl to, kad nebuvo žinoma, kur jie randasi tam tikrų momentų, buvo pažeista tai vadinama whereabouts taisyklė ir buvo pradėta byla netgi nagrinėti teisme. Ponas Lekenštain. Pone komisarė, Europos lygmenių jau yra tam tikras kultūrinių institucijų ir institutų tinklas. Jis tarnauja tiems institutams bendradarbiauti ir kurti daugia šalius kultūrinius projektus bei iniciatyvų projektus. Ką Jūs galvojate, galvojate apie tai, kad kultūra turi būti įtraukta į Europos užsienio uh, E, politika kaip tikra užsienio politikos sritis. UNESCO kon... Aš jau minėjau UNESCO konvenciją dėl kultūrinės įvairovės. Čia turime pirmiausia užsitikrinti, kad ji būtų ratifiku, ratifikuota visame pasaulyje ir reikia įrašyti kultūrinės įvairovės dalykus e, dokumentuose, kurie grindžia mūsų ryšius su išoriniu pasauliu. Kaip sakiau, gyvename globaliame pasaulyje, turime gerbti kultūrinę įvairovę. Kultūriniai mainai ir ryšiai tarp įvairių ES šalių ir kitų e, pasaulio regionų yra labai svarbu, didinant tarpusavio supratimą ir artinant žmonės. Taigi, tai labai svarbu. Antras klausimas. Trumpai. Grįšiu prie paskutinės jūsų pasisakymo dalies. Ar Europinėme lygmenyje jūs galite kažką tai panašaus organizuoti, ar manote, kad tai priklausytų valstybių narių kompetencijai? Kaip, sakykime, galėtumėte įtraukti valstybės narės į tokią politiką? By... Ką Jūs turite galvoje, kai sakote organizavimas? Ar kalbate apie ES ir trečiasias šalis? Jei taip, tai mes jau tą darome. Egzistuoja programos, kurios skatina kultūrinius mainus, užsienio kultūros e, propagavimą ES ir atvirkščiai. Aš pavy... paminėsiu vieną pavyzdį. Per Šanhajaus parodą Expo Mes ketiname pasinaudoti tuo, kaip priemonę pristatyti Europos kultūrinė įvairovė Kinijai ir lankytojams iš kitų šalių. Bet mes tą esame darę ir kitose šalyse, ir su kitomis šalimis, Briuselėje ir kitur. Pavyzdžiui, vakar aš kalbėjau su savo tarnybomis ir uh, Kalbėjome apie tai, kad kai Liverpoolis buvo Europos kultūros sostinė, ten buvo surinkta Indijos meno paroda, kinų meno paroda, Afrikos meno paroda. Tai taip pat yra būdas skatinti mainams. Ačiū, ponas Vatimo. Labai ačiū. Prancūziškai klausimą parašiau, jūs galite paskaityti, bet rezumuosiu. Europos institutai įvairiose šalyse, atsižvelgiant į abipus e, diplomų pripažinimą, veikia visai neblogai, tačiau vis tik tais yra labai daug skirtumų. Skirtumų, kaip skatinami studentai dirbti ir panašiai. Sakykime, Italijoje yra tokie kursai, kur e, įsirašo 300 tūkstančių studentų ir Europa galvoja kažką tai padaryti, kad visi tie aspektai, visi paraleliniai aspektai, kurie taip reikalingi studentų išsilavinimui, būtų skatinami. Gap. Žinau, kad egzistuoja didžiulis atotrukis tarp valstybių narių studentų judumo srityje. Pirmiausia, dėl stipendijų, bendrabučių, transporto, tokių, tokio kaip autobusai ir taip toliau. Taigi egzistuoja daug skirtumų. Žinome, kokie yra trūkumai, bet ne viską mes galime patys daryti, negalime primesti uh, universitetams kai ko, nes vienas iš mūsų tikslų yra turėti autonomiškus, nepriklausomus universitetus ir turime universitetų autonomiją gerbti, bet mes galime skatinti valstybės narės tą daryti. Jeigu matome, kad yra naudinga studentams judumo, mobilumo programos, kelionės į užsienį, tai mes turėtume skatinti tai. Ir aš galiu pasakyti, kaip mes galime padėti. Dabar kalbame su Europos investicijų banku, kuris e, teikia žemų palūkanų paskolą studentams. Bet viskas priklauso nuo dvišalių sustarimų tarp valstybių narių ir EIB. Mes dabar bandome paskatinti banką įdėkti vienodą sistemą studentų paskoloms visoms valstybėms narėms. Aišku, kiekviena valstybė narė turės sutarti, kas prisims tokių paskolų tvarkymą, bet tai būtų vienas iš būdų skatinti studentų judumui šiame lygmenyje. Ačiū. Komanda. Kitas klausimas Aš turėjau galvoje kažką tai panašaus į Maastrichto kriterijus, kurie būtų taikomi abipusiam diplomų pripažinimui Europoje. Sakykime, jeigu vienoje šalyje universitetui nepavyksta skirti kažkokio tai. E, stipendijų skaičiaus, tai tada galbūt reikėtų sumažinti jų diplomų pripažinimą. Galbūt Europa galėtų kažką ką tai vieningesnio sugalvoti dėl diplomų pripažinimo. Vienintelis dalykas, ką aš galiu jums pažadėti. Kovo mėnesį per ministrų e, konferenciją dėl Bolonijos proceso bus kalbama apie tai. Dešimt metų minėsime nuo Bolonijos e, proceso pradžios ir vyks sustikimai Budapešte ir Vienoje. Taigi aš galiu pažadėti Jums, kad pakalbėsiu apie tai su uh, ministrais, bet ministrai turi patys imtis veiklos, jie turi suvokti, kokia iš to nauda ir kokios egzistuoja galimybės. Nes, aišku, tai yra susiję ir su finansiniais įsipareigojimais. Kiekviena valstybė narė e, skiriasi savo padėtimi. Aš aptarsiu tai su ministrais ir pažiūrėsime, ką mes galime padaryti šioje srityje. Pone Vasilijų, labai atsiprašau, bet aš jums už nugaros sėdžiu ne visai mandagiai. Taigi, jūs kalbėjote apie tai, kad reikia užtikrinti pusiausvyrą tarp lengvos nemokamos prieigos prie interneto ir e, sakė, kad, kad kita vertus reikia gerbti vartot autorių teisės. Ir jūs sakėte, kad nenorime politinių suvaržymų internetui, kaip kad yra Kinijoje ar Irane, bet yra klausimas, kaip rasti gerus modelius ar sprendimus tokiai pusiausvirai. Norėčiau, kad jūs plačiau apie tai pakalbėtumėte. Man regis niekas neabejoja, kad pili plėtojantis technologijoms nebus e, gerbiamos teisės kuriejų, kad, jie nebus, kad jiems nebus deramai e, atlyginama už jų darbą. Mes turime jiems atlyginti. Ir mes e, turime taip pat užtikrinti geresnę prieigą savo piliečiams prie žinių, technologijų ir informacijos. Egzistuoja čia nemažai problemų. Ką aš jums galiu pažadėti? Tai, kad daug dirbsiu su kolegomis komisijos nariais, e, komisaru atsakingu už konkurenciją vidaus rinką, kad būtų galima pasižiūrėti, kokį geriausią sprendimą rasti ir pagalvoti, kaip galėtume sustiprinti savo europietišką projektą. Taip pat reikėtų pagalvoti apie skaitmeninės bibliotekas, pagalvoti apie rašytojų, leidėjų teisės ir taip pat tuo pačiu apie skaitytojų visuomenės interesus, kurie nori lengviau pri, gauti geresnę prieigą prie knygų. Ir mes turime čia užtikrinti geresnę pusiausvyrą. Reikia tam palaikyti glaudų dialogą tarp komisarų ir taip pat e, palaikyti ryšius su visais svarbiais suinteresuotais asmenimis. Dėkoju, tai reiškia, kad jau vyksta konferencijos su įvairiais su e, su interesuotas asmenimis, e, darbas kartu su komisarais, kad rastume kuo geriausius sprendimus. Taip, aš esu pasiryžusi tam, žinau, kad praeitie yra buvę keletas iniciatyvų, dabar mums reikia koordinuoti veiksmus, nes komisija turi veikti sutelktai čia glaučiai bendradarbiaudama, kaip sakiau, su visais svarbiais suinteresuotais asmenimis, kad būtų galima atsižvelgti į visų pusių interesus. Dankeschön, Frau Pak. Um, dziękuję za zaszczycenie na swoją. Ponas Migalski. Labai ačiū. Jedynie dwa programy z obecnych programów Unii Europejskiej skierowane są na młodzież e, z krajów e, spoza Unii Europejskiej. Ačiū pirmininkė. Yra daug programų, kurios yra skirtos jauniems žmonėms Europos Sąjungoje, ypatingai nemažai jų buvo skirtų buvusios Sovietų Sąjungos šalims. Tad norėčiau užduoti klausimą dėl Erasmus Mundus Ar manote, kad įmanoma padidinti finansavimą būtent šiai programai? Taip pat, kaip bus su Youth on the Move programa? Ar ši programa bus skirta jaunimui iš rytų partnerystės šalių? Tikiuosi, kad taip. Tikiuosi, kad ir iš tų šalių žmonės galėsime įtraukti į tą programą. Erasmus Mundus, mano nuomonė, yra puikia programa ir jai reikia suteikti naujų jėgų, tačiau taip pat nereikėtų pamiršti ir kitų naujų programų, Marie Curie programos pavyzdžiui. Ši programa suteikia puikią progą jauniems mokslininkams, ne tik iš ES, bet ir už jos ribų, dirbti kartu su mūsų mokslininkais, įgyti naujos patirties ir bendradarbiauti mokslinių tyrimų srityje. Aš manau, kad jei norime suteikti naujų jėgų šiom programom, turime ieškoti didesnio biudžeto ir aš bandysiu tai daryti. Tačiau tam man reikės ir jūsų paramos. Ir aišku, parlamento parama yra ypatingai svarbu, todėl kad greit prasidės dėrybos dėl naujo biudžeto, naujos finansinės programos. Aišku, dabar jokių konkrečių įsipareigojimų duoti negaliu, bet aš tikrai pasistengsiu padaryti viską, kad kultūra, švietimas, daugia kalbystė nebūtų pamiršti naujoje programoje. Dėkoju, ponas Migalski. pirmininkė, bei komisarė galiu Jūs patikinti, kad tikrai remsime tokius pasiūlymus. Aš tik norėjau e, išgirsti, kad Jūs tenksitės dirbsite šioje srityje, tačiau taip pat norėčiau išgirsti Jūsų patikinimą dėl finansavimo, dėl to finansavimo, kuris jau yra skirtas dabartiniam programom ir ar tas finansavimas galės būti skiriamas ir ateityje ir ar tas finansavimas bus padidintas. Taip pat noriu, kad jūs pasakytumėt, kad tikrai bus užtikrintas tas finansavimas. Pone Vasilijų. Na, tikrai norėčiau pažadėti jums kažką konkretaus, tačiau kol kas jokių įsipareigojimų prisimti negaliu, nes tai priklausys ne tik nuo manęs. Na, jeigu dabar bandytumėt paprašyti savo šalies švietimo ministro, kad jis padidintų, sakykime, biudžetą, ar jis galėtų tai padaryti? Geriausių atveju jis arba ji pasakytų, kad taip, nori didinti biudžetą, pritarė tam, tačiau konkrečiai šią minutę to padaryti negali. Aš lygiai taip pat, aš dabar tokio įsipareigojimų prisimti negaliu, bet aš tikrai dirbsiu daug to siekdama ir tikiuosi, kad jūs mane palaikysite, kad dirbsime kartu, tačiau mums taip pat reikės ir valstybių narių paramos, tarybos paramos, visų suinteresuotų šalių paramos. Visi kartu turėsime dirbti, kad rastumėm daugiau lėšų. Ačiū, ponas Biski. Ačiū naujoje strategijoje jaunimo. Kalbama apie e, skaitmeninį įtraukimą. Mano specifinis klausimas būtų, kokios yra iniciatyvos, kurių numatote imtis dėl tos skaitmeninės įtraukties, kad jaunimas būtų skatinamas prisidėti prie skaitmeninės įtraukties. Be abejo, visi suprantame, kad į mūsų darbą reikia traukti naujas technologijas, į kultūros rytį, į mokymų, švietimo rytį ir taip toliau. Jau įžanginėje kalboje sakiau, kad turime parengę naują programą, mediją. Nepamirškime, kad nuo kitų metų visi kino teatrai taps skaitmeniniais. Tai yra naujos technologijos. Turime prie to prisidėti, nes priešingų atveju liks tik tokie kino teatrai, kurie rodys Amerikos filmus, Brazilų firmų, filmus, tačiau nerodys europinių filmų. Turime skatinti europinę audiovizualinę skaitmeninę produkciją. Ir e, labai svarbu yra tas skaitmeninimas, pereimas prie naujų technologijų. Tai svarbu ateičiai ir būtent tai turime įtraukti naują strategiją. Ponas Biski, papildomas klausimas? Neturiu. E. Ponas Keli. Dėkoju. Visų pirma, ačiū, kad taip išsamei pakalbėjote apie savo susidomėjimą sportu. Sportas labai svarbus mūsų piliečiams. Jūs taip pat sakėte, kad paskutinė žanginės kalbos dalis buvo skirta sportui, bet jūs jos neturėt laiko pasakyti. Tad Gal galėsite mums raštu išdalyti savo kalbą, kad mes paskaitytumėm. Na, o tas faktas, kad sportas buvo paliktas pabaigai kalbos, ar tai reiškia, kad sportas jums mažiausiai rūpi? Ir jūsų atsakymuose į klausimus raštu taip pat pritrūko man aktyvaus sporto minėjimo, nes sportas buvo paminėtas tik porą kartų. Jūs sakėte, kad tikitės, jog pagal Lisabono sutartį 2011-aisiais bus pateikti pasiūlymai dėl sporto. Tad klausimas būtų toks. Jei sportas toks svarbus, kodėl pasiūlymai negalėtų pasirodyti 2010-aisiais, o ne 2011-ais? Ir dar vienas dalykas. Jūs šiandien daug kalbėjote apie kultūrinę įvairovę. Todėl noriu paklausti, koks vaidmuo naujose pasiūlymuose galėtų uh, tekti etninių sporto šakų svarbai. Komisarė Vasilijų. Na, galiu Jūs patikinti, kad tas faktas, jog sportas paminėtas mano kalbos pabaigoje, tikrai nereiškia, kad jis yra mažiausiai svarbus. Ne, kaip tik svarbiausia, geriausia daiktą ar aspektą mes dažnai paliekam pabaigai, desertui. Tad tikrai galiu pasakyti, kad aš tikiu sportu, man jis atrodo labai svarbus. Ir aš jau nekartą šiandien sakiau, kad sportas tikrai yra puikus būdas daugeliu tikslų siekti, pavyzdžiui, sveikatai gerinti, komandiniam darbui stiprinti, švietimus, švietimas per sportą, taip pat galimas, lyčių lygybę galima užtikrinti ir taip toliau. Na, dar dėl sporto, dėl etninių tam tikrų sporto šakų, dėl vietos sportos šakų jos labai svarbios mūsų kultūriniai įvairoviai. Nes tokie, tokios sporto šakos taip pat yra kultūros dalis. Jos atspindi tam tikras tradicijas. Ir turime skatinti remti tokias sporto šakas ir tai daryti per programas. Aišku, tai nereiškia, kad turime skirti uh, finansavimą tam tikriems sporto klubam, kurie propaguoja tokias sporto šakas. Ne, tačiau galime raginti uh, įsitraukti tokius klubus į mūsų programas. Taip pat užtikrinti, kad būtų propaguojamos tokios sporto šakos net ir kitose valstybėse narėse. Tai tikrai būtų labai įdomu. Tad uh, Aš tikrai manau, kad ateityje bus labai įdomu išgirti, išgirsti jūsų idėjas apie tokias sporto šakas ir galėsim tai aptarti ir tikiuosi, kad galėsime įtraukti tai į tam tikrus veiksmus ir programas. Papildomas klausimas? Taip, nepamiršiu jūsų pasiūlymo. Jūs mm, visai nekalbėjote apie tai, ar įmanoma būtų tuos pasiūlymus konkrečius pateikti 2010, o ne 2011. Ir dar vienas dalykas. Man atrodo, kad ateityje sportą reikės dokumentuose paminėti pirmose pastraipose, o ne paskutinėse. Tai bus ypatingai svarbu ir ponia Pak taip pat neleis sporto nukelti į pabaigą. Na, Sportui skirta programa prasidės 2011-aisiais, todėl kad iki to laiko bus vykdomi parengiamieji veiksmai. Jie vyksta jau pastaruosius tris metus ir reikia vykdyti tuos parengiamuosius veiksmus. Na, o vėliau turėsim atsižvelgti į savo patirtį sukauptą per pasirengimo laikotarpį ir tuomet Kartu su jumis turėsime suformuluoti konkrečią mūsų programą sportui skirtą ateičiai. Mulțumesc. Ačiū, ponas Matula. Astăzi, piața muncii. Ačiū. Šiandieną darbo rinka ES tapo labai mobilė ir dinamiška, tačiau tuo pačiu ji tapo ir be galo sudėtinga. Šiame kontekste profesinis rengimas arba persikvalifikavimas suvaidins lemiamą vaidmenį. Ir manote, kad nuolatinis mokymasis ir persikvalifikavimas turi išlikti dabartinėje mokymo sistemoje, ar turi būti įtraukta į kažkokią kitą sistemą kartu su e, darbo ministerija ir su darbdaviais. Or Vasiliu? Well, I think the needs. Manau, kad poreikiai valstybėse narėse yra nevienodi. Perkvalifikavimas yra būtinas dalykas, nes, kaip sakiau, švietimo poreikiai taip pat keičiasi, nes keičiasi technologijos, rinkos poreikiai keičiasi rinka tampa konkurencingesnė, labiau orientuota į įgūdžius, bet kiekviena valstybė narė turi skirtingus poreikius. Tačiau mes turime čia bendradarbiauti ir, kaip anksčiau sakiau, turime bendradarbiauti su verslu, kad pamatytume, kaip galima gauti naudos vieniems iš kitų ir kaip galime užtikrinti geresnius ryšius tarp švietimo ir darbo bendruomenės ar darbo sektoriaus. Toks bendradarbiavimas yra būtinas ir, kaip jau minėjau, dabar tampa aišku visiems tai, kad kuo daugiau žmogus turi įgūdžių, tuo daugiau jis turi garantijų, kad netaps bedarbiu. Tokia yra mūsų pamoka iš šios krizės. Tie, kurie labiausiai nukentėjo nuo krizės, yra jauni žmonės ir tie, kurių kvalifikacija yra žema. Jau praėjo laikai, kai žemos kvalifikacijos darbuotojai lengvai galėjo rasti darbą. Ateityje vidutiniai ir aukšti įgūdžiai ir kvalifikacija bus svarbiausi ieškant ir randant darbą. Ačiū. Pone Matu, ar dar turite klausimų? tik papildomai norėčiau ponios Vasilijų paklausti. Koks vaidmo teks privačioms įmonėms? Ar bus privačiai taip pat mokomi specialistai arba perkvalifikuojami, perkvalifikuojami privačiai specialistai ir kokią tai sukeltų riziką? Socialinių partnerių bendradarbiavimas reikšmingas yra ne tik darbuotojų, bet e, dar, darbdavių, bet ir darbuotojų profsąjungų įsitraukimas, nes reikia informuoti apie savo poreikius, taip pat e, reikia užtikrinti bendradarbiavimą tarp universitetų, mokymo, profesinio mokymo institutų ir verslo pasaulio e, darbdavių bei profsąjungų, tarp visų socialinių partnerių. Ačiū. Dabar uh, užimtumo ir įtre komiteto narių klausimai. Ponas Sogor pasisakys. Ar jis yra? Prašom. Program, since... Programa dėl mokymosi visą gyvenimą įsigaliojo septintaisiais metais. Ar Ir kaip dabar, ar yra numatyta lėšų pakankamai, kad būtų galima e, suteikti galimybės įvairioms šalims pagal septynės programas? Ir ar jūs užtikrinsite taip pat, kad bus taikomas pakankamas kontrolės mechanizmas visoms šalims dalyviams? Kaip jūs galvojate, ar reikia sukurti teisinį pagrindą tokiam mechanizmui? Ir dar norėčiau paklausti dėl mažumų e, teisių, kalbinių teisių Slovakijoje. Dar kaip ketinate įvertinti naujų programų veiksmingumą? Aišku, lėšų niekuomet nepakanka. Programoje dėl mokymosi visą gyvenimą viena iš problemų kurių, kuri yra aiški ir kurios iš pradžių nenumatėme. Pavyzdžiui, dėl Erasmus programos mes tikėjomės, kad iki 12 metų e, jau bus 3 milijonai e, studentų, kurie dalyvaus. Ne, nežinau, ar pasiekėme to tikslo, bet vienas iš dalykų, vienas iš dalykų kuriuos supratome, kad nėra kad nėra lėšų pakankamai. Ir dabar norėčiau Jums priminti, kad kokybė yra viena iš sudėtinių dalių hartijoje, kurią pasirašome su universitetais dalyvaujančiais programoje. E, reikia užtikrinti programų kokybę, o mūsų pareiga yra pasižiūrėti, kad tokie įsipareigojimai yra įgyvendinami. Taigi kokybė yra svarbu lėšos svarbu, bet mes taip pat turime raginti valstybės narės ir regionus naud, pasinaudoti šią unikalią galimybę investuoti į šias programas taip pat ir, man regis, partnerystė tarp ES valstybių narių bei regionų ir universitetų yra labai svarbi ypač galvant, kaip geriau vertinti e, visas programas. Toliau, mano antrasis klausimas. Ponas Šmit jau paklausė to, ko norėjau, dėl mažumų kalbų apsaugos ir jūs e, atsakėte iš klausimą. Labai jums ačiū. Būtų gerai, kad kitas kolega būtų uždavęs klausimą. Ponas Rapti iš. Pane Rapti iš užimtumo komiteto. Καλώς ήρθατε. Θα σας βάλω στην πρόκληση να υποστηρίξετε την πολυγλωσία και τη... Α... Ačiū, pirmininkė, ponė Vasilijų. Jūs turite atremti daugia kalbystės iššūkį ir uh, pereiti į prak, e, praktiškai pasireikšti, galbūt greikiškai galėsite atsakyti. Mano klausimas būtų toks, kaip e, Europos Sąjunga skatins nuolatinį profesinį rengimą bei persikvalifikavimą, kad būtų sukurta ateityje daugiau darbo vietų, žalių darbo vietų ar norėtumėte, kad čia būtų kažkokia ryštingesnė politika finansinė prasme, kad pagerėtų žmonių kvalifikacija ir praplatėtų ta kvalifikacija. Taip iš tikrųjų, tam, kad mes galėtumėm padėti jaunimui, kad galėtumėm jaunimui leisti tą specifiką išvystyti, reikia E, labai daug dirbti. Manau, kad Tesalonikuose tai yra labai sėkmingai daroma. Mes peržiūrėjome studijas, kurios buvo nukreiptos į ateitį ir tą ateitimi pasinaudosime bei CDFOPO ateitimi pasinaud... E, patirtimi pasinaudosime e, jaunimui, teikdami didesnės galimybės, specializacijas, kurios leis jaunimui susirasti darbo vietas. Būtų be galo įdomu pasižiūrėti, koks jūsų šalies pavyzdys. 9, 80 procentų diplomus šviežiai gavusių žmonių darbo negauna. Tai yra labai nuvilintis faktas. Kodėl taip atsitinka? Kokios, kokie yra rinkos poreikiai? O tada jau reikės pasižiūrėti, kokie kokių specialybių, kokių žinių reikia jaunimui, kur specializuotis konkrečiai, nes baigti universitetą ir neturėti kažkokiu tai specializuotų žinių arba patirties tikrai nepakanka. Taigi, būtina pabrėžti, kad jaunimas turi turėti tokių galimybių. O dabar apie turimas priemonės, kurias galime pasitelkti, kad tą tikslą pasiektumėm. Taip, to, taip visko turime, mes e, skatinčiau Graikiją tas programas geriau panaudoti, žinoma, reikės geriau ir finansinius klausimus spręsti. Priklausomai nuo to, kiek turėsime ekonominių galimybių, Graikija taip pat pažiūrėsime, kaip vystyti tas programas, kurios galės labiausiai pasitarnauti mūsų jaunimui. papildomas klausimas. Ačiū, pirmininkė. Aš pritariu tam, ką jūs minėjote, minėjote dėl CDFOP, kuris yra Salonikuose. Dar yra e, Europos profesinio rengimo fondas ir e, inovacijų bei technologijų institutas. Kaip jūsų nuomonė būtų galima koordinuoti šitų trijų organizacijų veiklą? kad būtų galima apsaugoti ir užtikrinti e, konkurencingą ir be atskirties e, žinių visuomenę. Ar jūs žinote tiksliai, ką galima tiksliai pasiūlyti, kad tas bendradarbiavimas vyktų sėkmingai ir būtų apvainikuota sėkmės? Pone Vasilijų, aš manau, kad reikia labiau parengti e, institutą, inovacijų institutą. Tai yra labai aukštas institutas, kuris sujungtų e, ir specialistų rengimą ir inovacijas. Kaip Jūs kalbėjote apie technologijas, norėjau pridėti dar vieną dalyką Mm, iš tiesų Europos institutas turi būti mūsų grupės varomoji jėga, mes turime padaryti tą institutą tikrą Europos vėliavą. Žinoma, labai priklausys sėkmė nuo to, ką tas institutas iš tikrųjų veiks. Viskas priklausys nuo programos, ta programa buvo nes, nesiniai patvirtinta. E, mums pavyko pritraukti labai didžiulį dėmesį iš inovacijų centro pusės kiekvienas iš tų institutų, kiekviena iš tų institutų turi savo savo priklausantį vaidmenį, tačiau žinoma, mums irgi tenka labai didelis vaidmuo, kad galėtumėm viską sėkmingai sukoordinuoti. Dėkuoju, pirmininkė. Viename iš savo atsakymų jūs paminėjote tikslą ginti ir skatinti Europos piliečių interesus. Kaip žinote, šimta, labai didelė dalis Europos piliečių dirba savanorišką darbą ir tai yra labai svarbi Europos kultūros dalis. Kaip jūs sakė ponas Kūryje, 2011 bus savanoriško darbo metai. Tad jūsų darbo tiems metams kontekste noriu paklausti štai ko. Kaip kursite sinergijas tarp dabar egzistuojančių europinių programų, tokių kaip Youth in Action, Europe for Citizens, Lifelong Learning ir 2011 metų veiklos ir programų. Antras klausimas. Ką manote apie savanoriško darbo metus ir kaip jūsų nuomonė tie metai prisidės prie užimtumo skatinimo ir papildomų darbo vietų sukūrimo? Dėkoju. Taip, kaip sakėte, 2011 bus savanoriško darbo metai, sprendimas jau priimtas ir tam jau pradėta ruoštis. Tenka tik apgailestauti, kad aš nebūsiu vadovaujanti komisarė šiuo klausimu, bet aišku, aš bendradarbiausiu su atsakingu komisaru. Apskritai manau, kad savanoriškas darbas turėtų būti spirteltas į priekį. Turime jį labiau skatinti. Negalime leisti, kad savanoriškas darbas išstumtų įprastinį darbą. Tai yra, kad darbdaviai pradėtų naudotis tokiu savanorišku darbu ir bandytų savanoriais pakeisti apmokamus darbuotojus. Savanoriškas darbas pats savaime, aišku, yra labai naudingas, labai geras ir jį reikia skatinti, nes jis padeda kaupti patirtį, žinias, tačiau negalima leisti, kad per savanorišką darbą darbdaviai išnaudotų žmonės. Todėl 2011-aisiais turėsime rasti būdą geriau skatinti savanorišką darbą ir turėsime siekti išlaikyti tą pusiausvyrą tarp savanoriško darbo ir apmokamo darbo. Ačiū, ar bus papildomų klausimų? Pone Harkin. Taip, aš pritariu komisariai. Savanoriškas darbas negali jokių būdų pakeisti apmokamo darbo. Tačiau noriu grįžti prie to, kad savanoriškas darbas yra ta neformali patirtis, neformalus mokymasis daugelį žmonių ir tai padeda vėl integruotis į darbo rinką ir būtent tokiu būdu prisideda prie užimtumo skatinimo Tad ar bus kažkokių iniciatyvų, ar bus kažkokios sinergijos tarp šio principo ir tarp dabar vykstančių programų? Na taip, turime specialias programas skirtas savanoriškam darbui. Jos tikrai pasiteisino ir mūsų studijos aiškiai parodo to teigiamus rezultatus, nes buvo skatinamos žinios, patirtis ir taip toliau. Norėčiau pabrėžti štai ką. Savanoriškas darbas labai svarbus socialiniam kontekste, nes savanoriai aktyviau dalyvauja viešajame visuomenės gyvenime. Taip, jie geriau supranta visuomenės poreikius, jie taip pat supranta savo darbo naudą visuomeniai. Taigi savanoriško darbo visuomen, visuomeninis aspektas yra ypatingai svarbus ir būtent todėl, mano nuomonė, visos programos, taip pat ir skirtos savanoriškam darbui, turi būti stiprinamos. Dėkoju, ponia Šruder. Labai ačiū. Pone Vasilijui, dėl profesinio rengimo. jūs norite čia atsiliepti į visus poreikius iš visuomenės pusės, tačiau taip pat norite atsižvelgti ir į ekonominius aspektu, aspektus. Manau, kad šioje vietoje jūs turėjote omenyje žalėją ekonomiką. Paprastai problema kyla vyriausiems darbuotojams arba tiems, kurie dirba tokius darbus, kurie naujoje ekonominėje sistemoje pasmerkti žlugti. Ką jūs galvojate veikti šioje srityje? Ar galvojate valstybėms narėms pasiūlyti, kad didesnį dėmesį šios skirtų tų darbuotojų naujam integravimui į visuomenę ir į ekonomiką, kad jų neprarastumėm? Giving... Dėkoju. Na, iš ties, Reikia suteikti daugiau galimybių suaugusiems žmonėms tęsti mokymasi. Visą gyvenimą trunkantis mokymas būtent tam ir skirtas. Jis prasideda nuo iki mokyklinio amžiaus ir prisiminsiu, kad mano tarnyba netgi turėjo tokį šūkį, e, kuris sakydavo mokymasis nuo iki mokyklinio amžiaus iki kapo bet, na, nesakyčiau gal iki kapo, reikėtų gal sakyti iki, iki pensinio amžiaus ar panašiai. Tad visą gyvenimą trunkantis mokymasis yra labai svarbus ir jis skirtas ne tik jauniems žmonėms, tačiau taip pat ir suaugusiems, kurie nori išlikti aktyvus. Ir manau, kad tai naudinga visiems. Aš pati esu sveikatos sektoriaus atstovė ir Mūsų sektoriui sakydavom, kad labai svarbu yra aktyvus ir ilgas gyvenimas. Ir tam, kad e, šiek tiek vėliau gyvenime būtumėm aktyvus, pasižiūrėkite į mane, aš labai aktyvi, labai svarbu yra mokymasis. Ir aš irgi norėdama išlikti tokia aktyvi, turiu nuolat mokytis ir išmokti kažko naujo, tokią galimybę turim steigti ir savo žmonėm. Dėkuoju, ponia Šroder. Norėčiau grįžti prie žaliųjų darbo vietų iniciatyvos. Dažnai sakoma, kad nėra pakankamai kvalifikuotų specialistų ekonominėje terpėje. Ką jūs darysite, kad vargingųjų šeimų žmo, vaikai galėtų bent jau, galėtų aukštą į mokslą aukštai mokslą baigti. Ar turite kažkokiu konkrečiu pasiūlymu? Well, Inclusion of everybody in, in our programs is very important. Na, man atrodo labai svarbu į mūsų programas įtraukti visus. Ir reikėtų daugiau dėmesio skirti tiem vaikam, kurie per savo šeimas neturi galimybės daryti tai, ką nori daryti, pavyzdžiui, mobilumo, uh, atžvilgių, mokymosi atžvilgių ir taip toliau. Tad reikėtų būtent akcentuoti tokius žmonės ir ypatingai imigrantus, jie yra mūsų visuomenės dalis. Taigi reikia atsižvelgti į rinkos poreikius ir atitinkamai suteikti gebėjimus mūsų jauniems žmonėm. Tai bus naudinga ne tik mūsų ekonomikai, tai suteiks geresnės galimybės jauniems žmonėms kurti savo gyvenimus. Tai aišku bus labai svarbu ir mūsų visų politikai. Tokiu būdu užtikrinsime, kad mūsų piliečiai susikurs geresnį gyvenimą, turės geresnės galimybės. Juk net ir neįgalus vaikai, pavyzdžiui, turi tam tikrų poreikių, tačiau turi taip pat ir gabumų. Norėčiau paprašyti tų, kurie nesiklauso klausimų, e, palikti šią salę. Jaunuoli, prašau, jei jūs triukšmausite, aš paprašysiu jūsų palikti šią salę, nes jūs rodot nepagarbą komisariai bei visiems komiteto nariams. Pon... Pono Higginso man regis nėra, taigi toliau ponas Šimanskis jo irgi nėra, ponas Hiršy pakeis. Pone, atsiprašau, ir sako pirmininkė. Ačiū, pirmininkė. Pone Vasilijų, mes dažnai susidurime su problema, kad trūksta kvalifikuotų darbuotojų posėdžiuose. Ir kalbant apie mokytojų mokytojus, tikrai mažai jų tarpe vyrų. Mes techninėse specialybėse pasigendame moterų. Taigi klausimas būtų toks, ką galima daryti, renkantis profesiją ar padedant rinktis profesiją, kokias problemas galima numatyti šioje srityje Ar galima būtų pasižiūrėti, kokia yra sukaupta patirtis, kad vaikinai nebūtinai rinktųsi tas vadinamasis vyriškas profesijas? Šis klausimas, lyčių lygybė, man labai artimas yra. Man atrodo, viskas prasideda šeimoje. Šeima ir mokykla turi jaunimą merginas skatinti siekti mokslinio profesijų ar berniukus tapti mokytojais. Mano šalyje 95 procentai mokytojų yra moteris. Tai nėra gerai. Aišku, mes norime, kad moterys dirbtų, tačiau norime, kad vaikai e, susipažintų su abiejų lyčių mokytojais. Tada e, ir reikia siekti lygybės visose profesijose. Taigi tiek šeima, tiek mokyklos turi aktyviai veikti, kad skantintų vaikus imtis norimų profesijų, bet suvaidinti savo atitinkamą vaidmenį. Reikia užtikrinti galimybę pabandyti. Manau, kad to, kad gerai yra dar mokyklinio amžiaus vaikus siūsti susipažinti su įvairių profesijų atstovais, įvairiais darbais. Neskaitau, yra 16 ar 17, dar nesupranti, kas yra teisė, ekonomika ar statybos dar, darbai arba mokymas. E, tegu jie pabando, pamato, pažiūri, kaip viskas vyksta ir tegul patys nusprendžia, ar jiems toks darbas patiktų. Tačiau bijau, kad dažnai mamos sako dukroms, tu būsi puikia mokytoja, o berniukams sako, kad tu būsi puikus santechnikas arba mokslininkas. Jie gali tapti bet kuo. Ir prisimenu tokį įvykį, kai ponia Brutland buvo Norvegijos dar ministrė pirmininkė ir studentė paklausė mokytojas, ponia, ar aš, ga... tiksliau berniukas paklausė, ar aš galiu būti ministrų pirmininku. Matote, kad moteris taip pat gali tapti sektinais labai pavyzdžiais. Ar dar turite klausimą, ponia Hirš? Taip, turiu dar klausimą. Jis šiek tiek labiau specifiškas, susijęs su jūsų susitimi, kurioje jūs kompetentinga. Žmog, pagrindinių teisų hartija pagal pagrindinių teisų hartiją. Norėčiau paklausti, mes turime labai nemažai Europoje vaikų, kurie kilia iš migrantų. Todėl reikėtų galbūt pagalvoti apie kuo jaunesnį amžių, nuo kurio uh, galima būtų pradėti mokyti vaikus. Ar jūs galvojate, kad su kitais kolegomis bendradarbiaudama galėtumėte sukurti tokią terpę, kad tie vaikai galėtų mokytis? Mes privalome visiems vaikams užtikrinti galimybę įgyti deramą išsilavinimą. Tai yra įrašyta ir vaiko konvencijoje, mes visi to siekėme, esame ratifikavę šią konvenciją, taigi turime skatinti valstybės narės tą daryti. Aš žinau, kad valstybėse narėse padėtis yra skirtinga priklausomai nuo jų socialinės politikos, finansinių valstybės poreikių, bet mes turime skatinti tai, kadangi tai yra kiekvieno vaiko žmogaus teisų dalis. Ačiū. Ponas Mešaroš. Dėkui, ponė pirmininkė. E, gerbiama paskirtoji komisarė, aš dirbau profesoriumi universitete ir norėčiau paklausti jūsų apie Bolonijos procesą, apie aukštąjį mokslą. Daugelį šalių daugelį universitetų ES valstybėse narėse e, procesas yra sėkmingai įgyvendinamas ir kaip Jūs galvojate, ar e, šis procesas yra sėkmingai įgyvendinamas apskritai ir ar Jūsų nuomonė reikėtų jį patobulinti, pakoreguoti, pirmiausia, atsižvelgiant į bus, ateitie numatomą studentų e, keitimas į studentų mainus ir diplomų pripažinimą. Uh, Aš laikau Bolonijos procesą sėkmės istoriją, tačiau mes kol kas dar nenuėjome viso kelio. Jau sakiau, kad greitai minėsime Bolonijos proceso dešimtmetį, tačiau manau, kad mes tą progą turėtume atnaujinti savo įsipareigojimą tęsti darbą. Mums pasisekė tam tikrą prasme e, suderinti universitetus per trijų ciklų ryšį, bet mes taip pat turime galvoti apie kokybę, universitetų reitingus, finansavimą. Visi šie dalykai yra labai svarbus ir mes turime nepamiršti jų ateityje. Dėkuoju, ponė Mešaro, dar vienas klausimas. Kaip jūs vertintumėte jau keletą metų egzistuojantį ir dirbantį Europos inovacijų technologijų institutą? Ar jūs manote, kad apskritai mintis įkurti Europos kontekste bendras institucijas, integruoti Europos protus, e, derinti mokslinius tyrimus yra geras dalykas užsitikrinti kompetencijai? Mano atsakymas būtų taip ir dar kartą taip technologijų institutas pradėjo darbą neseniai. Tai yra puikus pavyzdys švietimo mokslinių tyrimų ir inovacijų trikampio pavyzdys ir mes esame sėkmingai pasirinkę jau tris pradinius etapus. Mes tikimės, kad kitais metais jau bus parengti pirmi studentai. Vienas iš mūsų tikslų yra pritraukti verslą, verslininkus, pramonės atstovus, tam, kad išbaigtume trikampį ir mums pasisekė. Daug didelių bendrovių E, dalyvavo procese, konkursuose, taip pat iš naujų valstybių narių rytų Europos šalių, kaip Vengrijos, Lenkijos, buvo didelis suinteresuotumas. Taigi, procesas yra labai sėkmingas. Dabar ponas Enčių. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pone Vasilijų. Norėčiau pasveikinti Jūs. Jūs esate paskirtoji komisijos narė, kandidatė, sveikinu Jūs su tuo. Ir norėčiau palinkėti Jums visokiojopos sėkmės. Tikiuosi, kad daug projektų bus sėkmingai įdėkta Jums dirbant. Dabar norėčiau paklausti apie skaitmenės technologijas ir Europos lėšų panaudojimą. Norėčiau paklausti, kaip Jūs galvojate paremtumėte šį projektą? Ar tai yra skaitmeninių technologijų atrama, ramstis? Mes taip pat turime planų dėl bibliotekų. Ar E, taip pat norėčiau paklausti, ar yra tam tikrų interneto priemonių, kur piliečiai gali gauti informacijos už tam tikrą mokestį. Aš ketinu dirbti šią srityje, bet jūs turite suprasti taip pat, kad mes remiame gal net tūkstančius projektų. Aš tik tai 3-4 savaitės dirbu šioje srityje. Suteikite man laiko, aš noriu susipažinti pati su visais tais projektais. Ir atsiprašau, aš nelabai daug žinau apie šį projektą konkretų, bet patikinsiu Jūs, kad tikrai įsigilinsiu jį ir atsakysiu, kai daugiau žinosiu. Ar dar turite klausimą? Dėkui. Jeigu bus įkurta Europos skaitmeninė biblioteka Europeana, ar ji taps duomenų baze? Jeigu taip, tai ar jūs sutinkate su tuo, kad prieiga turėtų būti nemokama, kaip kad kitos skaitmeninės bibliotekos, nes mes žinome, kiek mokslininkai, studentai, mokytojai e, nori jomis naudotis ir kad jie yra labai svarbus Europos ateičiai. Ir dar noriu paklausti jūsų, kaip jūs galvojate, ar autorių teisės netaps čia kliūtimi. E, paskutinį jūsų paminėtą dalyką noriu taip pat paminėti - autorių teisės. Aš jau pačioje pradžioje sakiau, kad manome, jog visi rašytojai turi turėti teisę į teisingą atlyginimą už savo darbą. Taigi, autorių teisės yra faktas, negalime dėl to ginčytis. Ir jeigu mes norime mokėti autoriams už teisės, tai tada turime pagalvoti, ar mes panaud... galime e, suteikti nemokamą prieigą savo Europos piliečiams. Kaip tada darysime su piliečiais iš kitų pasaulio dalių? Ką tada reikėtų daryti? ar nesukursime diskriminacijos. Aš noriu Jūs patikinti, kad reikės dar įsigilinti šį dalyką. Pirmiausia, reikia projektą baigti, jis labai svarbus, mes turime dirbti čia labai rimtai ir paskui pasižiūrėsime, ką galime padaryti. Ar galime e, numatyti nemokamą prieigą. Aš norėčiau pasakyti, kad Europeanai yra Krus partite. Norėčiau užduoti klausimą dėl technologijų ir inovacijų instituto. Ar gerai girdite? Ačiū, ponia Vasilijo. Aš norėčiau paklausti jūsų apie Europos informacijų ir techno, inovacijų ir technologijos institutą. Tai būtų jūsų kompetencijos sritis ir tai yra susijęs su švietimo, mokslinio tyrimų ir inovacijų sritimi. Tai, e, aišku, susiję ir su kitų komisarų pareigomis. Norėčiau paklausti jūsų, kaip užtikrinsite, kad priemonės susijusios su šiuo institutu bus deramai koordinuojamos. Kitas klausimas. Mūsų tikslas yra padidinti sąjungos konkurencingumą per inovacijas. Norėčiau paklausti jūsų, ar jūs paremtumėte tokią mintį, kad reikia daugiau įtraukti verslo aspektų į šį institutą, kad jis taptų palankesniu verslui. Dar vienas klausimas. Kokiu imsitės priemonių, kad užtikrintumėte, jog informacijų tech... Tech... inovacijų technologijų institutas netaptų kokiu nors monstru? President Barroso. Na, visų pirma, turiu pasakyti, kad pirmininkas Baroso asmeniškai labai domisi šiuo institutu, nori jį reklamuoti, skatinti ir nori, kad jis būtų sėkmingas projektas. Ir manau, kad tokie pat yra visų komisarų interesai ir mūsų pačių interesuose yra bendradarbiauti ir stengtis, kad pasiektumėm gerų rezultatų. Kitas dalykas. Aš jau buvau susitikusi su šio instituto valdybos pirmininku ir esu įsitikinusi, kad jis yra tikrai ryštingas žmogus, turi didžiulę patirtį ir jis tikrai pasistengs, kad šis institutas veiktų puikiai. Taip pat girdėjau, kad yra paskirtas ir labai geras instituto direktorius, kuris jau pradėjo savo darbą Budapešte ir iki pavasario, manau, jau šis institutas pradės funkcionuoti ir bus visiškai nepriklausomas. Na, o po to mums teks dar viena svarbi užduotis, prie jos galės prisidėti ir komisija. Kalbėjau jau ir su pirmininku Baroso ir manau, kad ir su jumis galėsime bendradarbiauti ir mes privalėsime žinę apie šį institutą perduoti švietimo bendruomeniai, inovacijų bendruomeniai, mokslinių tyrimų bendruomeniai ir taip toliau. Turime užtikrinti, kad šis institutas būtų visiems žinomas. Papildomas klausimas? Praeitos kadencijos parlamentas pasisakė už šį projektą, jį labai rėmė ir aš manau, kad mes ir toliau puikiai bendradarbiausime šiuo klausimu ir stengsime sustiprinti tą žinių trikampį. Norėčiau paklausti dar vieno dalyko dėl švietimo įstaigų. Jos yra silpniausia trikampio grandis. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę. Koks galėtų būti jūsų vaidmuo, kad tos institucijos būtų sėkmingai integruotos į EIT ir kad visa tai vėliau būtų integruota į ekonomiką? Na, visų pirma, manau, reikia peržiūrėti universitetų reitingavimo principą. Universitetai turi būti modernizuoti, atnaujinti. Turime daug ekspertų, tačiau, manau, kad labai dažnai tas universitetų reitingavimas yra grindžiamas tik tai moksliniais darbais, bet reikėtų atsižvelgti į jų mokymo metodus, į tarptautinį darbą, į tai, kiek jie susijęs su bendruomenė ir taip toliau. Reikia atsižvelgti į įvairius veiksnius tam, kad galėtume modernizuoti universitetus, kad jie geriau veiktų ir kad suteiktumėm daugiau galimybių jauniem žmonėm pasirinkti tinkamą instituciją, kad jie galėtų priimti informuotą sprendimą. Jie tuomet galės tikrai geriau apsispręsti, kur mokytis, ką mokytis. Tai būtų naudinga ir jaunimui, ir Europos universitetams. Dėkoju. Kolegos, mes labai sparčiai dirbome ir sutaupėme šiek tiek laiko. Todėl dabar galime netgi pradėti spontaniškų pasisakymų procedūrą. Penki žmonės po vieną klausimą galite užduoti. Pone Fahajen buvo pirma, po to Mrs. Kama Evet, ponas Baris, ponas Batimor, ponas Turkiš ir ponas Fisas. Pone Hain. Ačiū. Šiandieną daugelis mūsų aptartų temų turi regioninės ir vietinės įtakos. Tai leisimtis daug iniciatyvų vietinė, vietinių lygmenių, o pagal Lisaboną vietinis lygmo turi labai didelę reikšmę. Ką Jūs manote dėl kai kurių programų savivaldybių lygmenyje susijusių su kultūra ir sportu. Galbūt tai galima dar sujungti su e, savanorišku darbu, kad dar daugiau žmonių įsitrauktų e, savo gyvenamosiose vietose. My... Na, visi aspektai, kurie yra, visi klausimai, kurie yra mano portfelėje, mano kompetencijoje, jie yra iš įvairių sričių, susiję su įvairiom sritim. Todėl labai svarbu mobilizuoti visų mūsų jėgas, ieškoti valstybių narių paramos, taip pat vietos valdžios institucijų ir regionės valdžios institucijų paramos. Aišku, tai būtų labai naudinga. Atliktos studijos aiškiai rodo, kad jei regioninės valdžios institucijos prioritizuoja tokius projektus kaip mūsų projektas, tai pasiekiama labai gerų rezultatų, kurie yra naudingi tiek jiems, tiek visiems. Ir esu mačiusi puikių pavyzdžių, kai, pavyzdžiui, Šiemet buvo organizuojamos atviros dienos, e, atvirų durų dienos regionų komitete ir mačiau, kokio susidomėjimo tai sulaukė. Labai ačiū. Norėčiau grįžti prie kultūros aspekto, ypatingai prie audiovizualinių žiniasklaidos priemonių. Tai yra labai svarbus faktorius mūsų visuomenėje, ne tik ekonominė prasme. Tad norėčiau išsiaiškinti, ar ir jūs manote, kad reikia daugiau dirbti skatinant kultūrinę įvairovę Europoje. Kaip reikėtų padaryti, kad tos žiniasklaidos priemonės Europoje vystytųsi sklandžiau kaip jas geriau skatinti. Tai yra labai svarbu, nes būtent tokio komisaro, kuris labiau akcentuotų audiovizualinės žiniasklaidos kultūrinę dimensiją mums reikia. Um, the... Taip, pritariu, kad žiniasklaida neturi būti koncentruojama vienose rankose ir visuomeniniai transliuotojai turėtų tikrai suvaidinti didesnį vaidmenį. Jie yra labai svarbus, jie gali padėti informuoti visuomenę, gali skatinti kultūrą, dialogą tarp kultūrų. Daugelio šių funkcijų privatūs transliuotojai tikrai negali įvykdyti, todėl kad jie turi savo privačių interesų, turi atsižvelgti privačių investuotojų interesus ir taip toliau. Tačiau reikia suprasti, kad komisija nėra atsakinga už tokius procesus. Aišku, mes galime parodyti savo susidomėjimą, galime bandyti raginti, skatinti valstybės narės, tačiau jos pačios turi priimti sprendimus. Dėkuoju, ponas Marmys. Pone, aš norėjau paklausti apie naujosios Lisabonos, Lisabonos strategijos įgyvendinimą. Uh, pagal ją numatyta padaryti Europą dinamiškiausiai augančią ekonomiką pasaulyje, bet to nepadarysime be švietimo sistemos, kuri turi būti labai novatoriška. E, komisarė, kuri yra atsakinga už mokslinius tyrimus, e, pasakė, kad daug dirbs inovacijų srityje. Ar jūs galite mus patikinti, kad dalis iš didžiulių lė, lėšų skirtų inovacijoms bus skirta ir švietimui? Aš turiu galvoje mm, tokius dalykus kaip nuotolinį mokymasi, elektroninį mokymasi, specialius portalus ir skaitmeninį mokymą, kad žmonės galėtų geriau išmanyti skaitmeninius dalykus. Kai kalbame apie ateities viziją švietimo, mokymo įgūdžių formavimo srityje, mes nekalbame tik tai apie universitetus, universitetinį išsilavinimą. Reikia galvoti apie labai plačias pastangas, kuriomis siekiama suteikti žmonėms geriausių įgūdžių išgyventi, užsitikrinti gerą darbą, gerą gyvenimą e, šiais gana sudėtingais laikais. Aš e, esu tikra, kad pirmininkas Baroso skiria labai daug dėmesio švietimui plačiaja prasme ir švietimo trikampiui mokymas, moksliniai tyrimai ir inovacijos. Ir aš taip pat labai stipriai renksiu, remsiu tuos dalykus ir sieksiu, kad pakankamai būtų skiriama lėšų atitinkamiems procesams. Dabar e, sniebatimo. Mi ricollegherei a quello che è stato detto prima sugli audiovisivi, ma. Norėčiau sugrįžti prie to, kas buvo pasakyta apie audiovizualinį sektorių. Paskirtosios komisarės dėmesį norėčiau atkreipti į štai ką. Kultūrinės pramonės, Amerikos kultūrinės pramonės produktai yra vieni iš geriausių eksporto požiūrių ir kinas, ir, ir kitos šakos. Galbūt antrą netgi poziciją užima. Apie mokyklą daug kalbėjome, bet apie Europos. Apie mokyklą daug kalbėjome, bet apie Europos e, kultūrą labai nedaug kalbėjome ir apie ideologiją kultūros. Atsakymų mm, kultūros prasme nedaug gavau, bet norėčiau paraginti jūs apie, apie kultūrą labai pagalvoti. Portfolio. Nauja medija programa, kuri patektų į mano kompetenciją, yra labai svarbus kultūrinis aspektas ir mes kuo geriau turime pasinaudoti juos teikiamomis galimybėmis. Atvirai sakysiu, reikia užsitikrinti teigimą teisingą finansavimą jai Aišku, audiovizualinis sektorius, jo kokybė yra nepaprastai svarbus, nes mes norime užtikrinti kokybiškų darbų kūrimą. Ir tam reikia daugiau lėšų. Jeigu žiūrėsime į lėšas, kurias turime ir galvosime apie darbų svarbą, turėtume galvoti, kaip gauti dar daugiau finansavimo Dabar egzistuoja planai e, suteikti garantijas audiovizualinėms bendrovėms, nes dabar sumažėjus kreditavimo galimybėms bankai nelabai linkia kredituoti audiovizualinį sektorių. Mes turime e, dėkti garantijų sistemą, kad jam padėtume. Ir dabar galvodama apie turimas lėšas, manau, kad toli nenueisime su jomis, taigi turime ieškoti daugiau. Tai yra vienas iš pavyzdžių. Ačiū dabar ponas Fisas. Labai ačiū. Komisaro Baroso laiške yra kalbama apie mobilumą e, dėstytojų mobilumą ir studentų mobilumą. Manau, kad labai svarbu ir gerai užtikrinti studentų mobilumą, bet kaip užtikrinsime dėstytojų mobilumą? Buvo daug kalbama praeitos kadencijos metu apie Lenkų e, santechniką, bet kalbant apie dėstytojus, jeigu dirba vienoje šalyje, tai nebūtinai galės nuvažiuoti į kitą šalį padirbėti. Kaip galima viską sureguliuoti, sutvarkyti? Man atrodo, kad tai yra vienas iš didžiausių mūsų tikslų. Kitaip tariant, turėtume sutelkti mokytojus, suteikti jiems paskatų. Man atrodo, kad tai būtina, ypač žinant, kad mokytojai, kurie jau dabar dirba, kaip anksčiau sakiau, turi šeimas, jiems sunku palikti jas išvažiuoti kitur. Pagal Marie Curie programą numatyti numatytos lankščios galimybės Pavyzdžiui, mokslininkai, dalyvaujantis programoje, gali jomis pasinaudoti, galvojant, kaip jie geriausiai galėtų suderinti savo profesinę ir e, profesinį šeimos gyvenimą. Mes turime galvoti, kaip užtikrinti didesnį mokytojų mobilumą. Tai yra labai svarbus tikslas ir turime jo siekti. Ačiū. Pon... Paskutinis klausimas bet ne dėl vengrų kalbos, nes prieš jum ateinant jį jau buvo atsakyta. Pone kandidatė. Pagal sutartį e, pasirašyta prieš kelis dešimtmečius Vengrija net ta, neteko savo teritorijos ir dabar keli milijonai vengrų gyvena ne savo šalyje ir jiems grėsia kultūrinė ir lingvistinė asimiliacija ir jie taip pat prival, turi asimiliuotis ir e, kalbant apie gyvenimo būdą ir kultūrą. Kaip jūs įsivaizduojate e, plėtoti sąjungos politiką, kad tokia diskriminacija baigtųsi? ta diskriminacija tebe egzistuoja kai kuriuose valstybėse narėse ir ką darysite, kad skatintumėte mažumų kalbas ir kultūrą, nes jūs sakėte, kad reikia užtikrinti kalbinę įvairovę ir kultūrinę įvairovę. Ačiū. Pone Vasilijų jau gal tris kartus atsakė į panašų klausimą ir ji. Jį neatsakys. Visi klausimai buvo labai išsamus, dabar mūsų posėdžio pabaiga atėjo. Norėčiau padėkoti kolegoms už tai, kad laikėsi kalbėjimo laiko, taip pat padėkoti ir kandidatai į komisarės, o dabar jai suteiksiu žodį paskutinį kartą, kad ji galėtų apibendrinti diskusiją. Pone pirmininkė, gerbėmieji nariai, dar kartą norėčiau padėkoti Jums už klausimus ir labai gyvas ir vaisingas diskusijas. Aš esu tikra, kad viskas buvo ne veltui, tai praturtino mano patirtį, aš prisiminsiu e, šias diskusijas, e, dirbdama toliau, jeigu būsiu jūsų patvirtinta. Europa dabar e, susiduria su didžiuliais iššūkiais. Lisabono sutartis sukūrė naują sistemą. Atsirado taip, taip pat e, pirmininkas Baroso išplėtojo tam tikrus principus naujai komisijos kadencijai ir aš esu įsitikinus, kad mes uh, atsargiai ir veiksmingai turime investuoti į esminės sritis, kurios turi ilgalaikio poveikio visų Europos piliečių gyvenimui šiandien ir, kas svarbiau, rytoj. Aš labai aiškiai prisimenu pasisakymą, vieno iš parlamento narių, kuris e, kalbėjo apie mokesčių mokėtojų pinigų švaistimą. Aš noriu patikinti Jūs, kad savo darbe sieksiu užtikrinti, kad mūsų visi sprendimai turėtų turėti tiesioginio poveikio piliečiams ir kad lėšos nebūtų švaistomos. Mes turime investuoti į jaunimą užtikrinti jiems kuo geresnės galimybės, plėtoti jų potencialą. Turime plėtoti žinių ekonomiką pagrįstą ES vertybėmis. Turime skatinti mokymasi visą gyvenimą, suteikti bet kokio amžiaus piliečiams galimybės ir įgūdžius, kad jie galėtų pasinaudoti ateities galimybėmis. Mes turime taip pat siekti, kad pramonė prisidėtų prie mūsų veiklos ir taip pat turime užtikrinti sąžiningą atlyginimą kuriems. Turime plėtoti mūsų turtingą ir įvairų paveldą, kuriuo reikia didžiuotis ir kurį reikia skatinti. Taip pat turime pasižiūrėti, kaip sportas gali būti toliau paremtas, kad galėtų pagerinti europiečių gyvenimus. Ir visai neatsitiktinai sportas buvo įrašytas į Lisabonos sutartį kaip vienas iš mūsų tikslų. Pone pirmininkė, labai Jums dėkoju už šią patirtį, kaip sakiau pradžioje. Ši diskusija yra demokratijos išraiška. Aš labai džiaugiuosi, kad galėjau dalyvauti joje. Labai Jums ačiū. Mano bendradarbiavimas su Europos parlamentu ir Jumis konkrečiai yra labai svarbus. Aš sieksiu pasimokyti iš Jūsų, kai kurių iš Jūsų labai svarbus ilgalaikės patirties ir tikiuosi, kad sugebėsiu dirbti šioje labai svarbioje srityje, kurios imtis man suteikė garbę ponas Baroso. Ačiū. Much, uh, Dėkoju paskirtai komisijos nariai. Akivaizdu, kad Tikrai negalime iš anksto nuspėti, koks sprendimas bus priimtas šiandien vakare, tačiau turiu prisipažinti, kad buvo labai malonu su jumis padiskutuoti. Aptarėme daug įvairių klausimų, kurie mums ypatingai svarbus. Matėme, kad jie svarbus ir, jūs, tikiu, ir jums tikiuosi, kad ir ateityje sėkmingai bendradarbiausime. Koordinatoriam turiu pasakyti, kad šį vakar 8 val.